So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir fahren. Taip, gerbiami kolegos, tęsime savo komiteto posėdį. Dabar nagrinėsime 16 darbo tvarkės punktą - informaciją apie receptinius vaistus. Tai yra Kristoferio Fielnerio pranešimas. kitame komiteto posėdėje balsuosime dėl šio pranešimo. Taigi suteiksiu žodį pranešėjui, kad jisai pristatytų mums šį pranešimą. Prašau. Eh, Dėkuoju träffades så jag redogjorde för eh, Na, praėjo jau daug laiko nuo mūsų paskutinio posėdžio ir nu, kada aš pristačiau savo pranešimą. Tuo metu buvo aptariami pagrindę pateikti pakeitimai. Jų yra iš tiesų nemažu, nemažai daugiau nei 300. Tad galite įsivaizduoti, kad eh, presijus uh, sėdintis žmogus iš tiesų e, prakaituoja, bandydamas susipažinti su visais šiais pakeitimais. Tačiau man atrodo, kad jie visi nukreipti į vieną tikslą. Tarp šių 300 pakeitimų yra didžioji dalis, su kuriais aš galiu pritarti kuriems aš galiu pritarti. Pastarojo mūsų posėdžio metu aš pasakiau, kad esu atvirai nusiteikęs tų pakeistų pakeitimų, pateiktų pakeitimų atžvilgių. Uh, ir pastebėjau, kad dauguma pateiktų pakeitimų dažniausiai e, yra susijęs su tais dalykais, kuriems aš galiu pritarti. Tad iš principo manau, kad galėsime susitarti dėl su, e, susijusių su pateiktais pakeitimais. Tačiau nepritariu dviem pateiktiems pirmiesiams e, pasiūlymams. Dėl ko jiems nepritariu? Dėl tos priežasties, kad manau, kad vis dėlto susitarti galima. Tad nereikėtų atmesti visus, viso šio nuomonės projekto, bet tai iškoti kažkokiu e, kompromisu. Visų pirma, reikėtų susitarti dėl informacijos, kurią turėtų pateikti farmacijos kompanijos visuomeniai. E, pavyzdžiui, brošiūros, e, taip pat charakteristikos, kuriomis pasižymėjo vaistai E, turėtų, visa ši informacija turėtų būti pateikiama visuomeniai. Taip pat atrodo, kad mes e, sutarėme dėl daugelio pakeitimų susijusių su šios informacijos pateikimu. Skiriasi tik tai tai, kaip ta informacija turėtų būti pateikiama. E, kai kurie siūlo užkirsti kelią tokiam informacijos skleidimui per push metodą tai yra kaip prievarta e, kišama informacija, pavyzdžiui, laikraščiuose e, kilo, pavyzdžiui, problema dėl termino e, informacijos sklaida, siūloma jį pakeisti informacijos pateikimu. Toks buvo pateiktas pasiūlymas, tačiau atrodo, kad iš esmės dėl informacijos pateikimo sutarėme. Taip pat kiti pakeitimų pasiūlymai, juose yra bandoma pateikti štai kokią idėją kad e, produktai, e, informacija apie juos visų pirma turėtų būti patvirtinta ir tik ta, tada pateikiama visuomeniai. Pavyzdžiui, e, brošiūrose kuriuose yra pateikiama informacija apie vaistus, E, turėtų būti tiksli ir nesukelti kažkokių neiškumų. Toliau kyla bejonių dėl tam tikrų e, informacijos kampanijų, dėl e, sveikatos ir mm, tai neturėtų būti įtraukta į regla, šio pasiūlymo taikymo sritį. Taip pat yra pateikiama ir kitų mm, pasiūlymų, kurie nėra susijęs su šio pasiūlymo esme. Kai kurie, pasiū, e, kai kurie siūlo sukurti kažkokius e, e, reikalavimus brošiūroms. Ir pavyzdžiui, farmacijos kompanijos turėtų renkti informaciją visuomeniai ir ne tik pateikti konkrečią informaciją kitoms kompanijoms. Tad apskritai manau, kad e, dauguma pateiktų pasiūlymų siekia tokių pačių tikslų, e, kuriems aš su, e, pritariu. Laikausi nuomonės, kad iš tiesų mes galėsime sustarti ir dėl kompromisu. Tai nebus lengva, reikės tam laiko, dėl tos priežasties aš ir prašau, kad kito posėdžio metu nebus, nebūtų balsuojama dėl šio klausimo, nes nėra lengva susitarti, rasti kompromisą dėl visų 300 e, pakeitimų pasiūlymų. Yra tam tikrų e, sudėtingų klausimų, dėl kurių nuomonės įsiskiria arba dėl kurių reikia rasti kažkokius techninius sprendimus, siekiant išvengti kažkokių pašalinių poveikių. Kai kurie paminėjo, tarkim, vaistų pakuotas Ir nemanau, kad tai yra kažkoks kontroversiškas klausimas, bent jau kai buvo aptariamas e, farmakologinis budrumas. Taigi vėl reikia sugrįžti prie šio klausimo, nors, kaip jau minėjau, mūsų e, nuomonės įsiskiria dėl tų m, faktų pateikimo apie vaistus ant pakuočių. Taip pat e, kokį vaidmenį galėtų vaidinti EMEA agentūra ir kaip, pavyzdžiui, ta agentūra galėtų e, renkti informaciją apie informaciją apie vaistus ir pagrindinis viso proceso veikėjas ir turėtų būti ši agentūra. Tačiau reikėtų uh, E, pasakyti štai ką, kad jeigu, pavyzdžiui, agentūra netvirtina visų vaistų, tai kaip ji galėtų būti tas taškas, į kurį suplauktų visa informacija apie medikamentus. Dar vienas dalykas, dėl kurio reikėtų susitarti. Yra daug pakeitimų pasiūlymų, kurie teigia, kad turėtų būti pateikiama informacija apie ir aplatinami internetu. Aš nemanau, kad tai yra teisinga, nes, pavyzdžiui, Švedijoje galime, galima gauti informaciją ir internetu apie vaistus. Tačiau taip pat informaciją galima gauti popieriniu formatu, brailio raštu. Taigi negalima sakyti, kad informacija turėtų būti pateikiama tik internetu. Na, iš tiesų turėtų būti numatytos tam tikros išimtis, e, tarkim, silpnaregiams e, žmonėms. Didžiausia problema kyla dėl kontrolės, kaip turėtų būti kontroliuojama ta informacija, kurią pateikia farmacijos kompanijos. Kai kurie asmenys teigia, kad turėtų būti iš anksto patikrinama visa informacija, kurią pateikia farmatinės kompanijos. Kila klausimas, ar iš tiesų to reikia dėl tų produktų, kurie jau buvo patikrinti ir yra kontroliuojami. Žinau, kad kai kurios valstybės narės e, dėl to turėtų konstitucinių problemų, dėl tokio iš ankstinio informacijos įvertinimo, tai yra informacijos, kuri vėliau pateikiama visuomeniai. Na, galėtų būti, kad kažkoks techninis sprendimas. Tačiau turėtumėm e, sustarti dėl to, kad niekas neturėtų būti skelbiama, jeigu prieš tai nėra patvirtinta. Tačiau kyla klausimas, ar visą laiką taip turi būti daroma, nes e, e, kiltų problemų dėl cenzūros, jeigu tai būtų daroma sistematiškai. Toliau yra keletas pakeitimų pasiūlymų, kurie teigia, kad farmacinė kompanija negali skelbti informacijos savose internetinėse svetainėse. Aš galiu įsivaizduoti tokią situaciją, kad kai kurios informacinės kompanijos bendradarbiaus ir galima būtų gauti informaciją iš kelių informacijos kompanijų. Pavyzdžiui, Švedijoje aš žinau, kad e, tam tikros informacijos kompanijos atstovai, e, kurie teigia, kad, e, tarkim, bendroje internetinėje svetainėje galėtų būti pateikiama informacija apie bendrą vaistą. Toliau dėl informacinės kampanijos apie sveikatą. Na, dėl to buvo daug ką e, daug kas pasakyta. Mano manimu, kad tokios informacinės kompanijos yra sveikintinas dalykas, nes e, jos dažnai susijusios su neįprastomis lygomis, unusual diseases, E, egzistuoja tokių lygų apibrieštis e, tarptautinėse teisės aktuose ir kai kurie žmonės galbūt netgi ne, negali rasti gydytojų, kurie turėtų žinių apie jų lygą. Tad galbūt geria, daugiausia informacijos apie tą jų lygą e, turi farmacinės kompanijos gaminančios vaistus. Tad reikėtų pagalvoti apie tokias ypatingas lygas, dėl kurių būtų galima organizuoti tokias sveikatinimo E, kampanijas. Taigi tai būtų viena iš tokių e, sričių. Toliau video internete. Dauguma kolegų teigia, kad reikėtų uždrausti tokį, e, tokį dalyką. Ir iš principo mes pritarėme tam, ko mes nenorime matyti internete. Mes nenorime sukurti kažkokias spragas, kad farmacijos kompanijos televizijoje pateiktų uh, E, kažkokią informaciją e, piliečiams. Tačiau tam tikri klipai, videoklipai turėtų būti e, leidžiami. Tai yra, pavyzdžiui, gairės nurodymai, kaip produktas turėtų būti naudojamas. Tai yra iš tiesų naudinga informacija. Tarkim, astmos inhalatoriai labai sunku būtų aprašyti jų naudojimo būdą tekste. Tuo tarpu, jeigu būtų sukurtas kažkoks video, tai iš tiesų būtų e, lab, daug geriau. Ir visi mes pritarėme tam, kad e, farmacijos kampanijos E, internetu pateikiamą informaciją pateiktų tiksliai. Taigi tiek būtų informacijos, dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, išklausyti jų nuomonę, tačiau, kaip jau minėjau, dar yra daug ką nuveikti, bet matau puikų pagrindą sustarti. Žvelgiu tuos 300 pakeitimų pasiūlymų ir matau, kad jie siekia to paties tikslo. Tai yra ir mano siekiamo tikslo. E, šiame pranešime. Taigi iš tiesų egzistuoja sąlygos tam, kad mes galėtumėm e, susitarti. Taigi dabar iš tiesų norėčiau e, sužinoti, ką kolegos mano apie šios pakeitimus. Ačiū. Ja, Dėkoju pranešėjai. Jūs mums pristatėte tokią labai jautrę temą ir kalbant apie 300 pakeitimų rodo, kokia aktuali ši tema yra visiems kolegoms. Mes čia kalbame apie žmonių sveikatą ir turime galvoti būtent apie pacientus, o farmacinė pramonė ir medikamentai yra tik priemonė pasiekti tikslui. Yra labai svarbu žinoti, kaip yra pateikiama informacija apie vaistus, kaip ji yra autorizuojama ir, ir jeigu pirmoje vietoje yra komerciniai interesai, o nuo to kenkia sveikata, kenčia sveikata, tai, tai ta, tuomet kyla tam tikrų problemų. Pasisakyti nori šešėliniai pranešėjai Žilpanjo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs ką tik labai teisingai pastebėjote, nes 21 amžiaus pradžioje tai yra didelė problema ne tik europiečiams, bet ir visam pasauliui. O kalbant apie Europą, yra labai svarbu, kad 2010 metais mes visi kartu bandome kalbėti apie informaciją apie receptinius vaistus. Nuo 2003 metų Europos parlamentas nuolat pasisakydavo šią temą, e, nuolat pasisakydavo apie pacientų informavimą ir nuo 2003 metų mes visuomet balsuodavome už tai, kad būtų uždrausta tiesioginė receptinių vaistų reklama. Farmacinės įmonės uh, E, kurias remia Europos komisija nuo 2003 metų nuolat išreikšdavo norą pasižiūrė, pasižiūrėti, kaip būtų galima pacientam pristatyti tiesioginę informaciją. Pažvelgusi dabartinį direktyvos pasiūlymą kartu su pranešėjo paaiškinimais, galima sakyti, kad susidaro įspūdis, kad komisijos direktyvos pasiūlymas ne visai atitinka tai, ko norėtų ES piliečiai. Pasiūlymai atveria kelią atvirai reklamai, atvirai farmacinių įmonių reklamai, o tai netitinka mūsų lūkesčių ir netitinka ES piliečių poreikių. Europos komisija nori pakeisti tam tikras nuostatas ir atrodo, kad ji čia bando tarnauti tik komerciniams interesams ir dar labiau stiprinti farmacijos pramonę. Tačiau ji visiškai nerodo susidomėjimo ES piliečiais ir jų sveikata. Kaip tik jinai dar labiau bando apsunkinti situaciją, nes e, patvirtinus šitas nuostatas padidėtų administracinė našta ir padidėtų rizikos pacientų sveikatai. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamentas visiškai atmestų naują Europos komisijos pasiūlymą ir pareikalautų Europos komisijos, kad ji naujai įvertintų visą temą. Komisaras daly savo klausimuose beje ir apie tai ir kalbėjo. naujas, reiktų, reiktų naujai įvertinti informaciją teikiamą pacientams. Europos komisija turėtų būti paraginta gerbti demokratinius procesus, nes nuo 2003 metų yra pastebimas interesų konfliktas tarp Europos komisijos ir uh, E, farmacijos pramonės ir tas konfliktas nėra labai skaidrus. Mes čia kalbame apie pacientų saugumą, mes kalbame apie sveikatos apsaugą nuo nepageidaujamo pašalinio vaistų poveikio. Todėl manau, kad mes čia Europos parlamente turėtume pasimokyti iš JAV patirties, nes tiesioginė informacija apie receptinius vaistus dažnai turėjo neigiamos neigiamų pasiekmių, kalbant apie visuomenės sveikatą. Taigi, manau, kad mes turėtume pasimokyti iš tų neigiamų pavyzdžių. Toliau kitas svarbus dalykas, taip pat turėtume siekti, kad e, valstybių narių sveikatos apsaugos sistemos e, būtų aprūpintos tam tikrų tinkamų biudžetų. Taigi čia iškyla e, politinis klausimas, ar, ar e, reikėtų padaryti viską, kad viešasis sektorius išsiverstų su tomis ribotomis lėšomis, ar, ar reikia daryti viską, kad būtų teikiama informacija, nepriklausoma ir teisinga informacija. Uh, Taip pat mes turime kalbėti apie tai, kad farmacinės įmonės turėtų dirbti ne prie komunikacijos strategijų, o ieškoti ir atrasti tuos vaistus, kurių kaip tik reikia visuomenėje. Taip pat mes turime kalbėti apie tai, kad yra labai svarbu, kad ES piliečiai turėtų galimybę gauti nepriklausomą ir patikimą informaciją apie vaistus. Ir būtent iš to, ką aš dabar pasakiau, aš darau išvadą, kad tie pateikti pakeitimai šiam pranešimui e, galėtų padėti mums reikalauti iš komisijos naujai įvertinti savo pasiūlymą ir reaguoti į mano ką tik išsakytus aspektus. Dėkoju ponui Panjo. Toliau liberalų vardu kalbės Holgeris Krameris, prašau. Ačiū pirmininkė, aš tik tai pavaduodamas kolegą Hatsi Markakį pasisakau, nes jis e, negali atvykti į Briuselį šiandien, tačiau kadangi praeitoje kadencijoje aš buvau atsakingas už šios klausimus ir po to kolega paveldėjo jos iš manęs, tai dabar aš e, savo testamentą, kaip sakant, pakeičiau truputėlį. Manau, kad e, Mes turėtume atmesti komisijos pasiūlymą ir gražinti į persvarstyti, nes tie, kurie šiandien nori visiškai uždrausti įvairias naujas pacientų sveikatinimo priemonės, tai e, jie nuo laiko, atsilieka nuo laiko dvasios. Mes gyvename informacijos laikotarpiu, kur paspaudus kompiuterio mygtuką galima gauti bet kokio pobūdžio informaciją ir nuo žmonių proto, e, techninių žinių ir sugebėjimų priklauso, ar jie tą informaciją e, gauna ar ne. Todėl e, manau, kad būtų beprasmiška išlaikyti praeito amžiaus viduryje nustatytus informacijos draudimus. Mes visą laiką laikėmės to visiško, jeigu laikysimės to visiško draudimo principo, tai tikrai nepadarysime paslaugos Europos piliečiams ir pacientams, o Europoje yra pakankamai pacientų jūs minėjote neigiamus pavyzdžius iš JAV ir aš asmeniškai pažįstu penkis arba šešis, kurie nepaisantų draudimų e, internete e, susirado atitinkamą informaciją, nes nepasitikėjo gydytojais ir e, gavo atitinkamus vaistus internetu, sugebėjo įsigyti ir dėl to jų sveikata patyrė labai didelės žalos. Taigi mes negalime visiškai apsaugoti pacientų nuo tokios informacijos, savame suprantama, kad komisijos pasiūlymas nėra tobulas, reikia ieškoti kitokių kelių ir, ir alternatyvų, tačiau teikiamos pataisos, mano nuomonė, yra geros, nes jos gali padėti nukreipti informaciją tais kanalais, kuriais pacientai galės labiau pasitikėti, šimtaprocentinio saugumo tai neužtikrins, tačiau bent jau reiktų pamėginti užtikrinti optimalų saugumą. Hatsimarkakio ir kitų kolegų teikiamos pataisos remiasi informacijos ieškojimo, o ne informacijos uh, sklaidos, ne informacijos brukimo principų. Ir uh, kuomet e, legaliai teisėta informacija yra jėma teisėtais būdais, ją galima surasti, o ne atvirkščiai. Ir pacientų čia turėtų tekti svarbiausias vaidmuo, jis turėtų būti pagrindinė ašis ir turėtume labai aiškiai siekti atskirti informacijos klaidą nuo vaistų reklamos. Todėl mums reiktų vadovautis e, e, tikslios informacijos sklaidos ir informacijos e, patikrinimo prieš ją viešinant principų tam, kad gydytojai, atitinkamos kompetitingos institucijos ir licenzijos leidimų turėtojai ar gamintojai ar kitos institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Švedijos situacija, kur veikia kitoks modelis, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Čia turėtų būti taikomos tam tikros išimtis e, tokioms šalims ir Švedijos veikiantis modelis manau, kad yra naudingas pacientams ir e, galėtume pasvarsyti apie galimybę tokį modelį perimti visoje Europoje, o netaikyti čia atitinkamas išimtis. Kalbant apie informacijos sklaidos e, kanalus, kalbama apie įvairius informacijos pateikimo būdus, taip pat e, ir interneto svetainės ir bandoma čia neperžengti to vaistų reklamos slengščio man, tačiau būtų sudėtinga įsivaizduoti, kaip sugebėsime tai užtikrinti. Aš tikiuosi, kad sugebėsime, tačiau kaip nors pasiekti kompromiso, tačiau tikrai neįsivaizduoju, kaip atskirsime reklamą ir informavimą kuomet bus leidžiama spausdinti informacijos apie tam tikrus vaisius, pavyzdžiui, spausdintinėje žiniaklaidoje. Kalbant apie interneto svetainių turinio e, reguliavimą, reguliavimą ir e, reglamentavimą, aš manau, kad e, Jorgo pateiktos pataisos apie sertifikatus, apie sertifikavimo tam tikrus metodus ir modelius e, siekiant e, kaupti informaciją apie atitinkamų interneto svetainių savininkus ir operatorius. Ir ilgainiui e, reiktų taip pat patikrinti ir ištirti, ar mūsų pasirinkti metodai atneša apčiuopiamų rezultatų. Taigi komisija po tam tikro laiko ir atlikus konsultacijas su suinteresuotais asmenimis ir subjektais turėtų pateikti atitinkamą tarpinį įvertinimą. Aš manau, kad e, būtent tos pataisos suteikia mums galimybę teikti informaciją apie legalius e, sertifikatus ir licenzijas turinčius vaistus, todėl būtent ir norėčiau paraginti kolegas pasvarstyti tokias informacijos klaidos galimybės. Pirmininkas, ačiū kolegai Kramer, matome, kad jis yra puikiai susipažinęs su šia tema. Kaip ir anksčiau minėjo informacinė visuomenė, e, kurioje gyvename internetą, kurio nuolat naudojamės, tačiau mes e, siekiame, kad pacientai gautų patikimą informaciją ir naudingą informaciją internetu, kuri nebūtų vien tik tai reklaminio pobūdžio. Todėl ir turime ieškoti geriausių būdų, kaip tą informaciją pateikti. Karlas Šliuteris dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti ponai Fielneriui mes einame tą pačią linkmę, tačiau daugiausiai, kaip žinia, ginčių kyla dėl smulkmenų. Ir tikiuosi, sugebėsime tas smulkmenas išspręsti. Tačiau mūsų frakcija kyla tam tikrų sunkumų pirmiausiai dėl to, kad šiame pasiūlyme daugiausiai kalbama apie pramonės, apie vaistų gamintojų teisės, e, komunikuojant su, bendraujant su mumis, o net virkščiai apie pacientų teisės bendraujant su gamintojais. Taigi čia šiek tiek pasigendu pacientų perspektyvos ir jų teisų didesnės apsaugos. Manau, kad turėtume atidžiau pažvelgti, išnagrinėti šį pasiūlymą ir jį parengti naujai, todėl žalieji prašė atmesti šį pasiūlymą, tačiau jeigu mūsų teikimui nebus pritarta, tai bandysime ieškoti kitų kelių. Iš esmės aš manau, kad mes turėtume e, pasistengti kitaip interpretuoti informacijas ir e, teikti atitinkamą atitinkamus leidimus, e, pakeisti administracinę leidimų išdavimo tvarką. Mano nuomonė, vaistų informaciniai lapeliai, jų turinys yra pakankamai geras šiuo metu, kiti šiai nuomoniai nepritarė, taigi galima būtų pakeisti vaistų informacinius lapelius ir to pakaktų ir nereiktų išdavinėti papildomų kitokių leidimų. Taigi mano e, pakeitimo esmė ir yra tokia kiti punktai 83 ir 119. Ten kalbama apie naujus rinkodaros metodus, apie kuriuos kalbėjo kolega Krameris. Aš mėginau šiek tiek aiškiau suformuoluoti 30, 83 punkto tekstą. Manau, kad tie, kurie yra suinteresuoti e, ekonomiškai, gauti ekonominį pelną iš vaistų, neturėtų siūlyti ir atitinkamų apibrėžimų. Ta turėtų daryti vyriausybė. Apie tą patį kalbama ir 119 pataisoje 122 pataisa <clears throat> kuri numato išimti e, mediciniams žurnalams. Ir e, kitas punktas apie apie reklamą vaistų per televiziją. Mano šalyje prieš kelis metus buvo pradėti reklamuoti nereceptiniai vaistai. Mano nuomonė, tokio pobūdžio reklama nereceptinių vaistų turėtų būti iš esmės iš uždrausta, nes uh, Reklaminiai filmukai trunka maždaug 30 sekundžių, ten yra pateikiama labai svarbi informacija, per, kurios per tokį trumpą laiką niekas negali e, iš, iš, iš esmės perskaityti, nes būtent tie reklaminiai filmukai e, vaistų trunka per trumpai, kad būtų galima gauti visapušką informaciją apie vaistą, todėl aš iš esmės pasisakau už nereceptinių vaistų reklamos uždraudimą per televiziją. Aš taip pat pastebėjau, kad atitinkamai reklamuojami yra skiepai. Todėl mes pateikėme 103 pataisą, kuri kalba apie skiepų reklamą dėl iš ankstinių vertinimų ir mokslinių studijų. Įmonėms reikia sudaryti galimybės tokias studijas atlikti, tačiau e, ta informacija taip pat nėra šimtų procentų objektyvi ir patikima, nes yra skelbiamos tik tai tos bandymų ir studijų išvados, kurios yra naudingos gamintojams. Aš balsuosiu už, tačiau komisija turi atlikti savo namų darbus. Jeigu to nepadarys, tuomet mes turėsime tos namų darbus atlikti. Manau, kad daugumą klausimų galima spręsti, reiktų tik daryti didesnį spaudimą suinteresuotiems subjektams tam, kad būtų geriau skleidžiama informacija. Švedijoje veikia e, sistema, kurią jūs puikiai žinote. Šį modelį būtų galima perkelti visai Europai. Aš tačiau norėčiau, kad atitinkamos institucijos prisimtų didesnį atsakomybę už teikimą informaciją, taip pat interneto svetainių e, turinį. Šis modelis Švedijoje pasiteisino, e, tačiau, kaip jau minėjau, reikia daryti atitinkamą spaudimą kompetitingoms tarnyboms ir institucijoms. Pirmininkas, ačiū kolega Šliuterį. Jūs minėjote apie korespondenciją su komisaru daly. Noriu priminti, ką jis parašė, nes svarstymų metu sudarė įspūdis, kad jis atsimtų šį pasiūlymą ir teiktų naują, tuo tarpu jis teigia, kad aš neketinu e, pateikti naujo pasiūlymo arba e, keisti dabartinį, aš pasisakau už e, dabartinio teisėkuros proceso tesimą, kuomet parlamentas priims savo poziciją po pirmojo svarstymo ketinu apibriežti ir suformuoti komisijos poziciją, žvelgiant iš pacientų perspektyvas. Taigi jis laukia mūsų pirmo svarstymo rezultatų ir po to jau uh, reaguos į juos atitinkamai. Ačiū, dabar žodis teikiamas Marinai Janakudakis. Firstly, like congratulate... Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, jo milžiniškas pastangas. Uh, Pranešimas e, sudėtingas, labai daug kontroversiškų aspektų. Yra pateikta 300 pakeitimų pasiūlymų ir tai rodo, kad šis klausimas yra aktuolus e, žmonėms, taip pat ir noras kažko pasiekti. Nebūtinai su jais visai sutinku, tačiau manau, kad pasirinkome tinkamą kelią ir nukritino jo būtų klaidinga. Taip, problemos egzistuoja, tačiau mes visi pritarėme tam, kad informacija turėtų būti laisvai pateikiama, tai ir turėtų būti mūsų pagrindas. Problemos kyla dėl logistinių dalykų, tai yra kaip visą tai padaryti. Ir mes pasakėme, kad reikia nubriežti aiškiai skiriamąją liniją tarp reklamos ir informacijos. Gydytojai iš tiesų nelabai e, yra patenkinti tuo, kad per mažai pateikiama informacijos ir tada kyla grėsmė, tad informacijos turi būti teikiama kuo galima daugiau. Ši direktyva yra form, e, farmacinių e, produktų paketo dalis ir direktyva papildo dar dvi direktyvas, kurios dabar yra analizuojamos, tai yra padirbi, vaistų padirbinėjimo ir e, būd, farmakologinio budrumo e, aspektus Ten taip pat pateikiama e, vartotojo perspektyva. Dabar kaip turėtų būti pateikiama informacija. Man atrodo, kad vaistų informaciniai lapeliai nėra pakankami, nes žmonės dažnai juos pameta. Kartais, pažiūrėjau, užsienyje mes įsigijame kažkokį vaistą, pasitikėdami vaistininku ir net nesuprasdami kalbos, kas ten rašoma tame informacinėme lapelėje. Taigi, ta informacija yra toksai E, tarptautinis dalykas. Mes e, dirbame Europos Sąjungą ir suprantame, kad ta informacija turėtų būti skleidžiama įvairiomis kalbomis. Taigi dabar apibendrinsiu. Pasiūlymas nėra tobulas, mes tai suprantame ir niekada nepasieksime idealų iš karto. Tiesiog e, tai galima padaryti e, įgyvendinant tam tikrus veiksmus. E, Informacija leidžia vartotojams apsispręsti, padaryti tokius informuotus sprendimus. Taigi, man atrodo, ši direktyva yra puikus, puikiai pradžia, reikia dirbti jos pagrindu ir norėčiau pasveikinti dar kartą pranešėją už puikų atliktą darbą. Dėkoju, Marina. Toliau Ana Rotspach, kurios šiuo metu nematau, tai tuomet žodžius teiksiu Dagmarot Bern. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kristofas Fielneris pabandė padaryti neįmanomą. Jis gali teoriškai kažką prarasti, bet jis iš tiesų puikiai padirbėjo. Ta prasme, jau mes kokius šešerius ar septynerius metus, o gal net ir ilgiau, beveik nuo 2001 ar 2002 metų mes bandome uh, teikti informaciją pacientams. Komisija iš pradžių pateikė savo pasiūlymą, kur buvo kalbama apie tris lygas. Mes tada komisijai sakėme, to nepakanka, mums reikia didelio paketo. Dabar galiu pasakyti, kad galiu džiaugtis, kad kad mūsų frakcija ne vis, net kad neturi vieningos nuomonės šio klausimu, nes mes čia kalbame apie ciniškus dalykus ir jeigu uh, kažkas kalba apie ES visuomenę arba norus ES piliečių, aš galiu juoktis, nes mes čia turime kalbėti tik apie e, atskirų valstybių narių piliečius ir apie atskiras tradicijas e, valstybėse narėse, kurios yra skirtingos Vokietijoje ir Danijoje ar Švedijoje. Todėl mes turime prisijimti savo atsakomybę toje sveikatos apsaugos politikoje, uh, kurią mes galime keisti, kurią mes, kur me, mes vykdome, suteikti kiek įmanoma daugiau informacijos pacientams. Aš pati buvau farmacininkų forumo narė ir aš papuoliau į tokią nedėkingą situaciją dėl to, kad aš buvau politikė ir be to aš rimtai sergu ir aš žinau, ką reiškia, kai negauni informacijos. Aš, pavyzdžiui, pati ieškojau informacijos internete, kaip reikia gydyti mano lygą. Ir aš nežinojau, ar ta informacija yra teisinga ar ne. Aišku, aš galėjau tik tai džiaugtis, kad turiu kompiuterį, kad, kad e, moku angliškai ir kad e, sugebu naudotis internetu. Tačiau yra milijonai žmonių, kurie to negali padaryti. Ir jeigu mes neprisimsime atsakomybės ir nesuteiksime jiems e, informacijos, tai mes būsime pralaimėtojai ar net nevykėliai ir kaip gali atsitikti taip, kad e, ligonių kasų atstovai, sveikatos draudimo atstovai sako, kad e, dėl tokių dalykų auga kaštai. Juk nėra taip, kad kad kas nors ateina pas gydytoją ir sako, aš noriu gauti tik tą arba kitą vaistą. Tokie priekaištai yra tiesiog kvaili. Pagrindinis klausimas, kaip mes turime elgtis e, šiuo atveju. Aš įdėmiai išklausiau kolegų, žinau, kad mes esame skirtingų nuomonių. Tikrai džiugu, kad mano frakcija dar ne priėmė vieningos pozicijos ir neturi savo pasiūlymo. Esminis klausimas yra, ką mes galime pasiūlyti pacientui. Ne, net nėra jokių klausimų, mums nereikia reklamos. Aišku, mes galime daryti tai, ką siūlo Karl, Karlas Šliuteris, mes galime pasižiūrėti į senus teisės aktus ir e, ar gali būti, pavyzdžiui, reklama nereceptinių vaistų ir panašiai. Galima keisti atitinkamus teisės aktus. Man atrodo, Karlo Šliuterio pasiūlymas tikrai yra vertas, kad mes jį apmastytume. Tačiau kalbant apie receptinius vaistus, kyla klausimas, kokia informacija tai turėtų būti. Mes visi sutarėme dėl to, kad tai neturėtų būti reklama. Toliau kitas aiškus dalykas yra tai, kad visa informacija apie vaistus turi būti kontroliuojama ir jokių būdų to negali daryti farmacinė pramonė. Ji to net ir nenori. Tiesa, noriu pasakyti, kad farmacijos pramonė net nenori daryti e, reklamos vaistams. Man pačiai yra labai svarbu ir iš tiesų čia man čia man nėra dar taip svarbu, kas, e, kas e, prisijims tą kontrolę, bet svarbu, kad ta informacija būtų kontroliuojama. Aš taip pat noriu, kad mūsų požiūris būtų orientuotas į tam tikras ligas ir kad būtų teikiama informacija ne tik apie vaistus, bet ir apie atitinkamas lygas, kad mes e, galėtume pasakyti, e, jeigu vartosi šitos ir šitos medikamentus, tai tuomet e, bus toks ir toks poveikis, bet kažkokio tai teigiamo poveikio tavo atveju pasieks ir tokiu atveju, jeigu sportuosi, gersi ramunėlio arbatą ar kažką panašaus. Taigi, kad ta informacija būtų e, kiek įmanoma išsamesnė. E, Na, o dabar dėl interneto. Aš paprastai 100 procentų ar 99 procentais pritariu kolegoms. Kolegiai e, Lindai Makeven, mes čia kalbame ne apie elitą, tam visuomenės elitui, problemų nekyla, jie gali, turi visas galimybės gauti tinkamą informaciją, tačiau didelė e, dalis visuomenės neturi tos galimybės, e, žmonės nemoka kalbų, e, neturi kažkokių techninių galimybių ir jeigu mes kalbame apie informaciją e, teikiamą inter, internetu, tai mes tokiu būdu e, tarsi išbraukėme dalį visuomenės. Pavyzdžiui, išbraukėte mano šeimą. Tokiu būdu mes išbraukėme visą mano šeimą. Mano tetos, pavyzdžiui, nesinaudoja internetu. Taigi mes turime. labai aiškiai apriboti, kokia informacija ir kaip jinai turi būti teikiama. Ir bent jau man yra labai uh, svarbu, kad spausdint kad nebūtų spausdinama reklama laikraščiuose, bet pavyzdžiui, aš norėčiau ant popieriaus lapo gauti atspausdintą informaciją apie, apie atitinkamus vaistus. Ir jeigu kas nors, pavyzdžiui, socialinių, socialinių darbuotojų sako, mano močiutė E, serga senatinė demencija, tai kokia, kokią informaciją e, jūs galėtumėte man apie tai suteikti, kad būtų galimybė tokiam žmogui duoti būtent tokį lapą su atitinkama informacija. Aš pati nesu šešėlinė pranešėja ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kad jie labai atsakingai žiūrėjo uh, šie, šią temą ir mes turime kalbėti apie tos žmonės, kurie turi mažiausiai galimybių savo padėti. Mes turime kalbėti apie skurdžiai gyvenančius e, žmonės ir apie tuos, kurie galbūt nėra tiek išsilavinę, kad galėtų padėti. Taip sako pirmininkas, dėl to mes turime ieškoti galimybių, kaip tokie žmonės galėtų gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie savo lygas ir apie atitinkamus vaistus. Man atrodo, kad mes sutarėme dėl tokių dalykų, kad mums nereikia informac... E, reklamos, bet reikia informacijos, o ta informacija turi būti patikrinta. Tačiau tada kyla klausimas, kaip ta informacija turi pasiekti pas... pacientus. Ar jie turi gauti informaciją per internetą, ar e, ta informacija turi būti atspausdinta. E, taigi čia iš tiesų yra e, kol kas padėtis be išeities, kolega Fielneris dar turėtų ieškoti tos išeities. O dabar norėčiau pasveikinti mūsų svečius, tai yra Bunestago e, nariai, žaliųjų atstovai iš Berlyno, taip pat yra Europos instituto Kelne, Kelne studentų grupė. Ir žinau, kad iš Žemutinės Austrijos yra lankytojų grupė, kurią pakvietė Kalenbach. E, taigi norėčiau svečiams pristatyti, kad mes šiuo metu kalbame apie farmacinį paketą. Toliau, ponia Vaisgerber. Ačiū labai. Aš taip pat ilgai domėjausi pacientų informavimo tema, pati būdama pacientė ir tikrai džiaugiuosi, kad vidaus rinkos komitete, kur aš esu atsakinga už vartotojų apsaugos klausimus, norėčiau tą pasakyti ponios Rotbėrint, adresu pasipriešinimas e, šiam pasiūlymui buvo girdimas tik tai iš dalies e, mūsų frakcijos. E. Tuo tarpu mūsų komitete tokio pasipriešinimo apskritai nebuvo vidaus rinkos komitete. Mes labai konstruktyviai aptarėme šios klausimus ir aš pateikiau atitinkamas pataisas, tikėdamosi, kad ji, jos bus priimtos ir tikiuosi, kad tie, kurie siūlo gražinti e, šį pasiūlymą komisijai, vis tik tai pakeis savo nuomonę ir galės dalykiškai dalyvauti diskusijoje Ir aš labai tikiuosi, kad ponė Rodbėrint savo poziciją sugebės e, įtvirtinti visoje frakcijoje. Dėl turinio dabar aš pasisakau už tai, kad pacientas būtų sąmoningas, kad jis turėtų pakankamai informacijos, ta linkme ir eina mūsų teikiamos pataisos. Mes turėtume sutelkti savo dėmesį ne į gamintojus, o į vaistų vartotojus, tai yra pacientus. Būtent todėl aš susitinku reguliariai su įvairiomis pacientų teisų gynimo asociacijomis. Kitą savaitę turėsiu vienas tokių sustikimų e, ir šioms organizacijoms rūpi, kad būtų priimtas atitinkamas teisės aktas, nes jiems svarbu gauti esminę, teisingą, nepriklausomą e, informaciją. Šiuo metu informaciją galima gauti internetu per Google paieškos sistemą, tačiau turint omenyje, e, kad e, situacija yra visiškai nereguliuojama, Tai dabartinis kanalais gaunama informacija gali būti visiškai neteisinga arba klaidinga, todėl mes turime pakeisti šią situaciją, sutvarkyti informacijos klaidą internetu, nes dabartinė situacija tikrai yra netinkama. Taip pat ir gydytojai kritikuoja tokią situaciją, kuri šiuo metu susiformavusi aš, kalbėdamasi su gydytojais, supratau, kad e, jie sveikintų tokios bendros e, centralizuotos informacinės interneto svetainės sukūrimą, nes e, gydytojai neturi pakankamai laiko, kad informuotų pacientus E, išsamei apie jiems e, skiriamus vaistus. Todėl aš aiškiai pasisakau už šios ryties reglamentavimą. Svarbu užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias vaistų reklamai. Todėl mes galime nukreipti komisijos pasiūlymą teik, tinkama linkme, kad būtų vadovaujamasi informacijos ieškojimo, o ne uh, siūlymo, informacijos brukimo principų ir e, informacija turi būti pateikiama, čia pritariu kolegai Rodbėrint, ne vien tik internetu, tačiau taip pat ir pasitelkus įvairias informacinės brošiūras, publikacijas, kad būtų geriau prieinama internetu nesinaudojantiems vyresnio amžiaus pacientams. Egzistuoja taip pat dar ir e, kelios papildomos temos, kurias norėčiau aptarti. Tai yra pirmiausia informacinis lapelis. Ir kalbant apie farmakologinį budrumą, mes e, jau e, reikalavome, kad informaciniai lapeliai būtų geriau įskaitomi, būtų paprasčiau e, surašyti. Ir taip pat praradus informacinį lapelį E, reiktų numatyti galimybę gauti jo kopiją arba jo pakaitalą, kadangi ypatingai vyresnio amžiaus pacientai, kuomet pameta informacinį lapelį, e, nebežino vėliau arba jiems vaistus e, teikiantis asmenys nebežino, kaip tos vaistus duozuoti, todėl svarbu, kad būtų galima informacinio lapelio turinį rasti ir internete. Vidaus rinkos komitete mes e, pateikėme pasiūlymus ir dauguma frakcijų joms pritarė, kad be e, įvairių publikacijų ir brošiūrų būtų vadovaujamasi valstybėse narise taip pat ir tuo informacijos klaidos metodu, kuris yra taikomas Švedijoje, kuomet veikia internetinė e, svetainė Švedijoje, e, kurios informaciją naudojasi 4 milijonai iš 8 milijonų Švedijos gyventojų ir ten teikiama koncentruota, patikrinta e, informacija apie vaistus ir jų poveikį. Taigi, kodėl neturėtų kitos valstybės tokias interneto svetainės, tokių interneto svetainių įkurti, nes man taip pat e, būtų svarbu gauti informaciją ne tik apie, pavyzdžiui, kraujospūdį reguliuojančius vaistus, tačiau ir apie tai, kaip išvengti tokių vaistų vartojimo, pavyzdžiui, e, pakeitus savo gyvenimo būdą. Pranešėjas e, atrodo pritarė tokiai idėjai, jeigu kitos frakcijos pritartų 100 ir 112, taip pat 74 pataisai, kuri teikiama konstatuojamai daliai, manau, kad e, tai būtų labai naudinga, teikiant tokią informaciją internetu kartu E, nepamirštant ir popierinių publikacijų. Horstas Šnelhartas dabar pirmininkė, ponios ir ponai. Aš nemanau, kad pranešėjas čia gali tik pralaimėti. Iš šios diskusijos mes daug laimėjome jau dabar. Prisiminkime komisijos pirminį pasiūlymą. Savaime suprantama, kurie šio parlamento nariai e, aršiai jam priešinosi nebe pagrindo. Todėl kuomet dabar jau e, diskutuojame, beveik visi teigia, kad einame tinkamą linkmę, nes pagrindinė ašimi tapo pacientas, o ne vaistų gamintojai. Mes visi pasisakome prieš reklamą. Aišku, kyla klausimas, kur yra ta riba tarp reklamos ir informavimo ir turime aiškiai suprasti, kad niekuomet tiksliai tos ribos nesugebėsime nustatyti nes e, po penkerių metų, kuomet turės vykti atitinkama peržiūra ir e, teisės aktų priimtų naudos įvertinimas, Manau, kad mes e, dėl daug ko galėsime nustepti, bet kokiu atveju manau, kad ta peržiūra yra būtina po penkerių metų, būtina įvertinti, kaip pasikeitė pacientų informavimo situacija per tą laikotarpį. Ir e, vieni kolegos teikia, e, teigia, kad yra įvairių galimybių, kaip užtikrinti paciento teisę į informaciją, tačiau visų teoriškai įmanomų atvejų mes tikrai negalime dabar numatyti ir e, išspręsti iš anksto. Pacientas taip pat turi elgtis apdairiai ir, pavyzdžiui, stengtis nepamesti to informacinio lapelio e, galima būtų numatyti, pavyzdžiui, taip pat ant pačios pakuotės kokią nors glausto pobūdžio informaciją apie vaisto dozavimą, apie jo šalutinį poveikį. Savame suprantama, kad e, galima bus gauti informacijos apie gydimasi vaistais e, įvairiais būdais, tačiau tikrai negaliu įsivaizduoti, kad e, įmonės e, gaminančios vaistus, farmacijos įmonės dabar taip pat teiktų informaciją ir apie tai, kaip išvengti vartoti jų gaminamą vaistiną. Tai jau būtų tikrai nelabai įtikėtina. Nepaisant didelio skaičiaus pataisų, aš esu nusteikęs optimistiškai, manau, kad pranešėjas tikrai nuveikė puikų darbą, dėkoju jam už tai ir aš tikiuosi, kad turime išlikti optimistais ir galutinis rezultatas bus teigiamas. Pirmininkas e, e, Orsas Nevertas nusteikęs optimistiškai, tikiuosi, kad iš tikrųjų mes einame teisingų kelių ir rasime tinkamas pridimą. Panas Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Manau, kad mes turime padaryti kažką, kas pagerintų komisijos pasiūlymą, padaryti tai, ko komisija savo pasiūlymų nedaro. Aišku, mes niekada negalėsime šimtų procentų atriboti reklamos nuo informacijos, čia pona Šnelhartas teisus, tačiau mes vis tiek turėtume būti geresni už komisiją. Todėl manau, kad galutinis pasiūlymas bus kažkoks tarpinis variantas, tarp Fielnerio pasiūlymo ir tarp Panjo idėjų. E, manau, kad jeigu mes visiškai atmesime šį komisijos pasiūlymą, tai mes prarasime daug laiko ir be to mes e, taip pat prarasime iniciatyvos, parlamento iniciatyvos teisę, dėl kurios mes labai ilgai dėrėjomės su Baroso. E, Aš nenorėčiau atsiimti šio pasiūlymo, tačiau aš siūlyčiau daryti taip, kad parlamentas pare, parengtų pranešimą ir tai būtų visų kitų dėrybų pagrindas tas pranešimas. Taigi netmeskime visiškai komisijos pasiūlymo. Aišku, tame komisijos pasiūlyme yra kritinių elementų. E, tačiau norėčiau pasakyti tris tokius esminius dalykus. Visų pirma, jau dabar yra geros, nepriklausomos informacijos, kurią galima gauti internete. Ir aš visuomet piktinau su tuo, kai, kad Ferhoigenas kaip Vokietijos komisaras sakydavo, kad yra tik tai baisus amerikietiški interneto puslapiai ir mes turime daryti kažką, e, kažką naujo. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra ikvik interneto puslapis, tai yra e, medicinos kokybės vertinimo puslapis ir tas puslapis neseniai buvo apdovanotas kaip ypatingai patogus vartotojams. Ir vat būtent tokiais pavyzdžiais mes turėtume e, sekti. Ir manau, kad ir komisija, ir valstybės narės turėtų pasirūpinti tuo, kad informacija būtų prieinama ir e, mažesnėmis kalbomis, ne tik vokiškai ir angliškai, bet pavyzdžiui, graikų, vengrų kalbomis ir panašiai. Tai yra labai svarbus dalykas, ko, kurio, kuris kol kas visiškai neatsispindi komisijos pasiūlyme. Toliau kitas e, dalykas mes jau visi e, galime gauti informaciją informacinėme lapelyje ir aš pritariu visiems, kurie siūlo, kad tas informacinis lapelis turi būti e, spausinamas visomis įmanomis kalbomis. Ir pavyzdžiui, e, būtų svarbu, kad kad jeigu e, informacinis lapelis negali puteikta, pa, būti pateiktas atitinkamomis užsienio kalbomis, tai galbūt jis galėtų būti skelbiamas internete tomis kalbomis. Manau, kad mes turime padaryti viską, kad tie informaciniai lapeliai būtų geriau perskaitomi, aiškesni kad būtų juose visa esminė informacija. Aišku, mes čia dabar kalbame apie teoriją. E, būtų labai gražu, jeigu kiekvienas pacientas sugebėtų perskaityti viską, kas prašta informacinėme lapelėje ir viską suprasti. Bet aš kaip gydytojas iš savo patirties galiu pasakyti, kad pacientai arba iš viso neskaito informacinio lapelio, arba paskaito tik esminius kažkokius dalykus, nori pasitikrinti, ar gydytojas, pavyzdžiui, paskyrė e, e, tokį dozavimą aš labai dažnai susidurdavau su tokia situacija, e, kai pacientai perskaitė tą informacinį lapelį visą, pavyzdžiui, man pato pasakydavo, aš šitų medikamentų nenaudojau, nevartojau, nes pernelik daug pašalinio, pašalinių visokių veiksnių yra parašyta informacinėme lapelėje. E, ponas Krameris pasakė, kad kad leidimas skelbti informaciją turėtų, būt, turėtų teikti nebūtinai uh, farmacinę įmonę, tačiau tai yra neįmanoma praktikoje. Jeigu farmacinė įmonė teikia informaciją vartotojui, mes turime būti atsargus, nes ko, kaip, ar, ar, informa, in, ar farmacinė in, e, įmonė gali būti suinteresuota uh, E, skelbti kažkokią informaciją, kuri e, nebūtų susijusi su jos pelno didinimu. Taigi čia aš labai kritiškai žiūrėčiau į šį klausimą. Žinau, kad teisiškai yra labai sudėtinga kalbėti apie, apie iš ankstinio leidimo procedūrą, tačiau mes žinome Švedijos pavyzdį, kur viskas veikia uh, kaip ir puikiai, nors nėra to iš ankstinio e, įvertinimo, tačiau 27 valstybėms narėms e, primesti sistemą būtų labai sudėtinga ir todėl norėčiau paprašyti teisinės tarnybos, kad ji įvertintų galimybės, nes aš pats nesu teisininkas, tačiau aš manau, kad jeigu bus leista patikrinti iš anksto informacinį lapelį ir, ir tai kodėl tuomet nebūtų įmanoma e, papildomos informacijos, kuri iki šiol yra neskelba, neskelbiama, skelbti, jeigu ji būtų iš anksto patikrinta. Taigi galima pasakyti, kad informacinio lapelio informacija, plus ta informacija, kur yra patikima, kur yra patikrinta iš anksto. Taigi teisės tarnyba galbūt galėtų man pasakyti, ar tai apskritai būtų teisiškai įmanoma. Ir jeigu mes kalbame apie iš ankstinį leidimą, pagal šią schemą, manau, mes tada galėtume pateikti labai daug informacijos bet labai griežtai vertinčiau ir kritiškai tą informaciją, kurios neįmanoma iš anksto patikrinti. Taip pat pritariu tam, ką pasakė Dagmar Rodbernt. Mes iš tiesų turime turėti galimybę gauti spausdintiną informaciją, nes negalima pasitikėti vėl, vien internetu ir be to reikia labai kritiškai žiūrėti į tai, kas yra skelbiama internete, nes internete dažnai yra teikiama daug informacijos, e, kuri atsispindi ir e, spaudoje ir čia reikia žiūrėti, kad nebūtų iškraipamos konkurencijos sąlygos Taip pat internete yra labai daug brukamos informacijos ir į tai taip pat reikia žiūrėti kritiškai ir bandyti atriboti tokią informaciją. Na ir paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, žinau, kad tai yra labai jautri tema ir mes jokių būdų neturėtume sudaryti įspūdžio, kad mes norime iš pacientų atimti jiems būtinus vaistus. Todėl aš manau, kad pacientai turi būti kiek įmanoma geriau informuoti ir galbūt patys galėtų pasakyti gydytojui, kad yra kažkokia, kažkoks variantas, apie kurį gydytojas nepagalvoja. Dažnai būna taip, kad pacientai būna geriau informuoti už gydytojus, tačiau vis tik yra e, atitinkamos rizikos ir pašalinis poveikis O bloga informacija, neteisinga informacija gali sukelti ne tik papildomus kaštus, bet ir sukelti papildomą riziką gyvybei ir sveikatai. Ir jeigu mes neapribosime tos informacijos, mes aišku visi sutarėme dėl to, kad ją reikia riboti, tą neteisingą informaciją, ir jeigu mes leisime kažkokią reklamą ar informaciją, kur yra vienašališka ir atrodo kaip reklama, primena reklamą, gali atsitikti taip, kad tie medikamentai, kurie yra labai stipriai brukami ir kurie yra labai brangus, kad tokie vaistai e, jie paprastai turi labai daug e, pašalinio poveikio, tai tuomet e, reikia nepamiršti būtent farmakologinio budrumo, nes farmakologinis budrumas yra labai svarbus dėl to, kad dažnai išleidus atitinkamus vaistus tik po metų ar po dviejų yra pastebima, kad yra kažkoks pašalinis poveikis tų vaistų. Ir jeigu e, pastebimas spaudimas rinkoje, kad e, atitinkamas medikamentas, atitinkami vaistai labai E, dažnai išrašomi, tai tuomet mes vėlgi susidurime su rizika sveikatai. Mes turime čia būti labai e, įdėmus. Mes turime teikti geresnį informaciją, bet pabandyti uždrausti reklamą. Ir manau, kad e, Fielneris yra teisus, mes turėtume nebalsuoti birželio mėnesio, dar pasilikti savo daugiau laiko surasti tinkamą sprendimą. Dėkoju Peteriui Lyzai. Dabar atrodo, kad mum, mes užtrukome ilgiau negu aš galvojau. Pusę dvylikos atvyks parlamento pirmininkas, dar liko trys norintys pasisakyti. Norėčiau paprašyti visų, kad kalbėtų trumpai, neilgiau kaip dvi minutės. Jano Šadė. Befogom tartani az intelmeit. Egyetlen módos. Ačiū, aš pasistengsiu nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Norėčiau uh, pasisakyti apie vieną pataisą. Ponas Šliuteris turėtų būti įtikintas tuo, kad viena iš jo pataisų yra nereikalinga. Jis kalbėjo apie tai, kad e, televizijoje reikia uždrausti nereceptinių vaistų reklamą. Manau, kad reiktų tokį pasiūlymą palaikyti, tačiau dabar galiojantis reglamentas numato, kad nereceptinius vaistus reklamuoti yra leidžiama. Jeigu viena iš reklamos galimybių yra per televiziją, tuomet ta galimybė ir bus naudojamas reklamuojant nereceptinius vaistus. Tai reiškia, kad e, reikia stengtis apdairiau, tačiau e, informuoti pacientus. Tokia reklama, e, taip pat kaip ir nereceptiniai vaistai, yra naudojami jau 20 metų ir niekas negali įrodyti, kad dėl šios reklamos padidėjo nereceptinių vaistų suvartojimas. E, Taip pat nepamirškime, kad jeigu reklama tačiau nevyks per e, televiziją, tai vyks per radiją, per spausdintinę žiniasklaidą ir informacija vis tiek pasieks žiniasklaidą, e, tai yra vartotojus, taip pat kaip ir reklama. Reklamos per televiziją taisyklės yra aiškiai nustatytos, turiu omenyje pirmiausiai reklamos turinį, jeigu reklamą uždrausime, tai paskatinsime pacientus eiti pas gydytojus ir prašyti, kad šie jiems išrašytų receptinių vaistų. Tai reiškia, kad e, padidės pacientų vislankančių e, srautai pas gydytojus ir tai e, taip pat padidins bendrasias išlaidas sveikatos apsaugai. Uh, Makevin, Man atrodo, reikėtų pradėti kalbėti apie pacientą, apie jų sveikatą, tačiau pamirštate, ko reikia farmacijos kompanijoms. Ir tie, kurie pasakė, kad pasiūlymų turėtų būti nepritarta, tačiau niekas nepasakė, kad turėtumėm iškirsti kelią, kad informacija pateiktų, patektų pacientui. Kyla klausimas tik tai, kaip visą tai turėtų būti padaryta. Aš, pavyzdžiui, kai buvau jauna, e, susirgau rimta lyga ir kai sužinojau apie savo lygą, ir, kaip pasakė kolegos, e, nežinojau, kokie vaistai, kokius vaistus galėčiau naudoti. Norėjau taip pat sužinoti, kaip galėčiau gydytis ir kaip tai apie savo galimybės. Ir tada nebūtinai e, turėtum susipažinti apie tai, kokie naudą duotų A, B ir C vaistas ir tą informaciją gauti iš informacinės kompanijos internetinės svetainės. Aš išvelgiu šiek tiek persidingimą tarp šio teisės akto ir farmakologinio budrumo teisės akto. Tad norėčiau kreiptis į komisiją, kad ji pasakytų, kas jau buvo pasaky, padaryta Londono agentūros, nes jau dabar yra pateikiama labai daug informacijos. Tad būtų galima papildyti visą tą informaciją tuo, ką siūlo e, farmakologinio budrumo teisės aktas, nes iš tiesų gauname vis daugiau informacijos. E, E, Europos internetinėse e, e, puslapiuose, taip pat ir nacionaliniuose teisės aktų puslapiuose galima gauti informaciją savo kalba. Turiu pritarti kolegoms, kurie sako, kad neužtenka informaciją pateikti tik tai internetu. Turėtų būti užtikrinta informacijos pateikimas ir kitais kanalais. Galiausiai, poniai E, pranešėjai norėčiau pasakyti, kad iš tiesų yra kolegų, kurie nusiteikia prieš šį komisijos pasiūlymą. Tačiau, kalbant apie jūs ir šešėlės pranešėjimus, gal jūs galėtumėt pateikti tokius pakeitimo pasiūlymus, e, kad būtent pacientas taptų viso šio pasiūlymo ašimi ir nukryptumi nuo to, ką pageidauja ir ko nepageidauja farmacinės kompanijos e, apie reklamą, apie informavimą, iš tiesų reikėtų pagalvoti apie tą vartotojo perspektyvą. Ačiū. Dabar suteikiamas žodis e, ponui Perelo Rodrygės. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes daugumą argumentų jau išsakė kiti kolegos. Pritariu pranešėjo nuomonėje. Tačiau turiu taip pat pasakyti, kad e, ką mes galėtume geriausiai čia padaryti. Tai yra pasiūlyti komisijai atsijimti šį pasiūlymą. Jis nėra nei geras, nei blogas, tiesiog yra per daug pakeitimų pasiūlymų, kurių tikslas yra patobulinti tekstą. Pritarėme pačiam pasiūlymo idėjai, tačiau niekas nepasakė, kad e, teigiamai vertina šį teisės aktą. Iš principo reikėtų jį keisti Vienintelis dalykas, kuris yra įdomus apie šią direktyvą, yra pacientų informavimas. Dėl to mes e, sutarėme. Tačiau kaip visą tai turėtų būti daroma? Na, čia pateiktos nuostatos iš tiesų nepasitarnauja vartotojai. Kalbame čia apie produktus, E, kurie yra parduodami pagal receptą ir mes neteikėme jokios informacijos, kaip e, turėtų būti e, naudojamas, pavyzdžiui, kažkoks aparatas. Tiesiog šiuo atveju reikalai yra daug rimtesni, nes kalbame apie vaistus, apie žmonių sveikatą, jos užtikrinimą ir nemanau, kad šios direktyvos nuostatos yra pakankamos tam tikslui pasiekti. Kokia kyla problema? Problema yra ta, kad e, par Europos parlamentas e, pateiks poziciją, pateikdamas labai daug pasiūlymų. Problema yra ta, kad pats direktyvos pasiūlymas nėra pakankamai geras. Pavyzdžiui, pažvelkite į tai, ką mano Europos parlamentas, komisija, taryba šiuo klausimu. Ir suprasime, kad iš tiesų e, Šis teisės aktas per daug akcentuoja farmacinės kompanijas ir nepakankamai dėmesio skiriama vartotojui. Dėkoju, man atrodo, kad tai buvo pakankamai išsami diskusija ir manau, kad pranešėjas dar ieškos kompromiso ir jisai gali kažką pasakyti visus išklausęs, prašau. Eh, Dėkoju, pirmininkė. pradžioje kalbėdamas nenorėjau kalbėti apie e, pagrindinius principus susijusius su informacijos pateikimu ir kartoti, kad aš, tarkim, prieštarauju reklamai ir kad, tarkim, pagrindinis informacijos šaltinis turėtų būti ekspertų nuomonė. Na, to nekartojau dėl tos priežasties, kad daugelį kartų tai sakiau ir daugelis tam pritarė. Niekas nenori reklamos, dėl tos priežasties e, nebūtina viso to kartoti dar kartą ir dar kartą. Bet vis dėlto, atsižvelgiant į tai, ką pasakė socialistų šešėlinis pranešėjas ir kiti e, kolegos, teks grįžti prie šios diskusijos. Man atrodo, e, ponas Barniu e, įvardino visas tas puikias idėjas kurioms aš pritarčiau, tačiau jos nebuvo iš esmės aptartos ir nenoriu sugrįžti prie e, pradinio taško ir sakyti, mes prieštaraujam ar neprieštaraujam e, šiam pranešimui. Reikia dabar kalbėti apie turinį. Antraip mes e, sus, vėl susidarys tokia pati situacija, kad laukime, kol bus 2001 metais pateiktas pasiūlymas, o vėliau mums jis netenkina ir vėl grįžtame į pradinį tašką, nes atmetame jį vis ir dar kartą ir dar kartą. Dėl to, kas buvo pasakyta šiandien diskusijų metu, galiu pasakyti, kad reikėtų e, kalbėti apie sveikatos išlaidas, apie pasakmes biudžetų. Šie klausimai iš tiesų yra jautrus, bet tai neturėtų būti argumentas neinformuoti pacientų. Iš tiesų tai nėra priimtinas argumentas ir mes neturėtumėm juo naudotis. Yra iš tiesų rimtų priežasčių, dėl ko mes turėtumėm užkirsti kelią reklamavimui tačiau ne informacijos pateikimui. Toliau, toliau dar keletas e, klausimų, į kuriuos norėčiau atsakyti. Internetinių svetainių sertifikavimas iš tiesų e, aktualus klausimas. Tai galėtų taip pat būti mums ir priemonė E, kurti informacinės svetainės, kurios nepriklausytų e, farmacinėms kompanijoms. Jau galvoju apie tokią galimybę, kad pavyzdžiui e, informaciją galėtų pateikti ne tik leidimo turėtojas. Ir man atrodo, kad tokia galimybė būtų labai naudinga. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Na, baigsiu savo pasisakymą dviem žodžiais sako ponas Jelner. Ponas Šliuter, apie jo komentarą pasaky, pasisakysiu. Jis pareiškia, kad uh, direktyvos pradinis variantas buvo orientuotas į pramonės interesus, o ne į vartotojo interesus ir reikėjo pakeisti perspektyvą. Tuo mes ir siekime tais pateiktais 300 pakeitimų pasiūlymo. Labai reikia įsiklausyti diskusijas ir jeigu jūs būtumėt įsiklausęs, jūs e, būtumėt pastebėję, kad mes visi kalbame apie tuos pačius dalykus. Tai ne visada pasisako. Žinau, kad kai kuriems kolegoms e, sunku pritarti tom pačioms idėjams, tačiau man tai yra signalas, kad vis dėlto galėsime susitarti. Vis dėlto, kai mes kalbame apie kompromisus, aš esu įstikinęs, kad mes sugebėsime parengti puikius kompromisus, kurie leis geriau informuoti pacientus. Tai turėtų būti ir mūsų pagrindinis tikslas. Dėkoju, tai iš tiesų labai svarbus pranešimas susijęs su milijonais žmonių, kuriuoms reiktų kiek įmanoma geresnė informacija teikti. Ir aš tikiuosi, kad jums pavyks e, susitarti ir rasti kompromisus. Norėčiau dabar tik tai pasveikinti e, jaunuosius SPD frakcijos atstovus iš Žemutinės Austrijos, kurie lankosi pas Karin Kalenbach. Ir man atrodo, kad jau mūsų parlamento pirmininkas stovi už durų, nes nu, jis nori aplankyti mūsų komitetą. Taigi prašau. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure to welcome. Gerbiami kolegos, norėčiau e, pasveikinti Europos parlamento pirmininką atvykusi į mūsų e, komiteto posėdį. Tai yra iš tiesų vienas didžiausių Europos parlamentų komitetų. Ir čia aptariami įvairūs klausimai. Pavyzdžiui, ką tik tai mes kalbėjome apie format, e, farmakologijos paketą, apie pacientų informavimą. Uh, Iš tiesų tai yra labai įdomus klausimai, tačiau be abejo daug dėmesio skiriame aplinkosaugai, klimato kaitai. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą, kad galėtumėt pristatyti e, savo vizitą Kinijoje. Aš lankiausi tame pačiame mieste, tačiau dėje mes nesusitikome. Didelis miestas, tad e, iš tiesų labai svarbi ta e, kylančios ekonomikos e, šalis, ypač e, aplinkos sauginių klausimų atžvilgių. Tuo pat metu prieš keletą savaičių dalyvavau susitikime E, su Jacques Delors. Ten buvo e, pateiktas pranešimas apie energetiką. Jūs žinote, kad e, energetika iš tiesų yra susijusi su įvairiais dalykais, pavyzdžiui, tvarių tiekimu, taip pat ir aplinkosauga. Tad ir dabar norėčiau suteikti žodį Jums, kad Jūs galėtumėt pristatyti savo idėjas komitetui. Prašome. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū gerbiami kolegos už pakvietimą. Iš tiesų tai yra mano komitetas, nes čia pradirbau penkerius metus, kai buvo e, sename praėjusioje Europos parlamento kadencijoje. Jūs puikiai žinote, kad e, Pirmieji keturi klausimai, kuriuos aš jums pristatysiu, yra susijęs su energetikos ir klimato kaitos klausimais. Visų pirma, kalbėsiu apie riboto prieigos išteklius, tai yra energijos tiekimo aspektai labai svarbus. Na, jūs apie tai žinote, tačiau pristatysiu nuo gerai žinomų klausimų. Toliau kalbėsiu apie aplinkosauginius dalykus, apie klimato kaitą. Trečias dalykas, apie kurį kalbėsiu bus susijęs su tuo, kad reikės kreiptis į ES didelės energetikos kompanijas, kad būtų investuojama daromos ilgalaikis e, investicijos, siekiant užtikrinti energijos tiekimo e, saugumą, taip pat atsižvelgiant į klimato kaitos dalykus. Tos kompanijos turės priimti sprendimus ir dėl tos priežasties joms reikia bendros ES strategijos šioje srityje. Taigi, kaip turėtų, sus, kaip turėtų sustiprėti mūsų svorės tarptautinėje rinkoje? Apie tai kalbėsiu, kalbėdamas apie ketvirtą dalyką. Ko laukia piliečiai? mes turėtumėm e, užtikrinti kuo taupesnę energiją, nes tai būtų naudinga ir mūsų vartotojams, ir mūsų e, konkurencingumui. Mes nežinome apie kainas, e, kokios jos galėtų būti ateityje, tačiau kuo galima mažesnės. Taigi reikalingas bendras požiūris šiuo atžvilgiu. Dėl tos priežasties, kad visada sėkmingiau dirbame būtent suformavę bendrą požiūrį. Taip pat svarbi ir bendra rinka. Mes esame pastaruoju metu daug parengę teisės aktų per pastaruosius penkerius metus. Pavyzdžiui, antrasis, trečiasis energetikos paketai E, paketas skirtas klimato kaitai, e, CCS strategija, taip pat ir kiti e, teisės aktai priklausantis energetikos paketams. Taip pat neturėtume pamiršti ir emisijų priekybos sistemos ETS. Veiksmų planas 20 metams, jo atžvilgiu bus greitai pradėtos konsultacijos, Taip pat bus kalbama apie e, ką daryti su brandulinėmis atliekomis. Pavyzdžiui, mes e, taip pat galvojame apie reglamentą dėl e, dujų e, saugaus nuoseklaus tiekimo. Šis e, dokumentas jau yra svarstomas įtre komitete ir dėl jo bus balsuojama Liepos mėnesį plenarnio posėdžio metu. Pirmininkė, mes turime stiprinti bendradarbiavimą, ypač darantis dėl, pavyzdžiui, energijos tiekimo su trečiosiamis šalimis, reikia kalbėti apie diversifikaciją, E, energijos efektyvumą, energijos efektyvų naudojimą ir taip toliau. Taigi, ką mes siūlome? Mes siūlome e, pagalvoti, kaip parodyti politinę paramą įgyvendinant visus šiuos dalykus. Pradžiai keturis. Visų pirma, įgyvendinant visus teisės aktus, dėl kurių buvo jau susitarta tarp ES institucijų per pastarusius penkerius ar šešerius metus. Tie teisės aktai dar nėra įgyvendinti. Pavyzdžiui, antrasis energetikos paketas, trečiasis energetikos paketas, jie dar vis dar nėra įgyvendinti, kaip ir teisės aktai dėl CCS, e, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Taigi svarbu įgyvendinti egzistuojančius teisės aktus. Mes jiems neprieštaraujame, netgi tiems, kurie yra, dėl kurių dabar yra pateikti pasiūlymai, tačiau mes turime juos tobulinti, kad jie taptų taptų tokie tvirtesni. Antras dalykas - reikia stiprinti bendradarbiavimą, kalbant apie e, energetinius tinklus. Jeigu mes norime užbaigti tą bendros rinkos e, formavimą, tada bendradarbiavimas energetikos rytyje yra labai svarbus. Bendradarbiavimo trūksta. Trūksta tuo e, tarp valstybinių jungčių. Trečias dalykas - Taip pat reikėtų pagalvoti apie bendrą finansavimą e, energetikos technologijams finansuoti. Tač yra tokių lėšų, tačiau jos yra skirtos e, tokiams technologijams, kurios prisidėtų prie kovos su klimato kaita, pavyzdžiui, saulės e, energijos panelės ir taip toliau. Reikėtų užtikrinti didesnį finansavimą, pavyzdžiui, taip pat ir CCS technologijoms taip pat ir kalbant apie brandolinę energiją. Ketvirtas dalykas. Reikėtų sukurti kažkokias e, dujų pirkimo grupės, kurios pirktų išteklius už ES ribų. Galiu pasakyti, kad egzistuoja iš tiesų didžiulė įtampa problemos e, kai valstybės narės derasi dėl išteklių tiekimo su trečiaisiais partneriais. Iš tiesų mes norime, kad valstybės narės susitartų dėl to, dėl šio klausimo, dėl energijos tiekimo. Taigi labai svarbu, kad dėl to būtų bendradarbiaujama ir deramasi kartu. Dar vienas e, svarbus dalykas didelės kompanijos ir mažas bei vidutinio dydžio kompanijoms. Jos, joms turėtų būti suteikiamos paskatos, kad jos taptų inovatyvesnės, kad investuotų į tyrimus ir taip toliau. Dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie mano vizitą Junktinės Amerikos valstijose. Na, žinote, kad bendradarbiavimas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis yra labai svarbus, tačiau galbūt dabar būtų geriau, jeigu aš pateikčiau jums informaciją apie mano susitikimą, apie mano vizitą Kinijoje. Aš susitikau su e, parlamento e, pirmininku, E, premjerministru, vicepirmininku, taip pat ir su dviem ministrais. Vienas iš jų atsakingas už klimatą, už aplinkosaugą, o kitas atsakingas už energetiką. Bendrais luožais kalbant. Klimato kaita. Na, kalbama apie daug, daug apie dėrybas, ne visas detalės esu čia užsirašęs, tačiau ne, nejaučiu kažkokios didelės paramos iš jų pusės. Pavyzdžiui, ministras, kuris atsakingas už dėrybas, jis yra atvirai nusiteikęs, Tačiau bendraujant su energetikos ministru sudariau visiškai kitokį įvaizdį, nes jis nelabai domisi dėrybomis, jis daugiau domisi e, Kinijos plėtra energetikos rytyje, o ne kovoti su klimato kaita. Net galbūt yra tam tikrų nesutarimų ir pačioje Kinijos vyriausybėje. E, Kinija nori vystyti atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau ne dėl klimato kaitos aspektų bet dėl tiekimo saugumo. Kinija nori tapti nepriklausoma nuo išorės, tad atsinaujančių energijos šaltinių turėjimas Kinijai reiškia didesnį saugumą. Ta pati galima pasakyti ir apie efektyvumą. Kinija nori bendradarbiauti. Kinija yra labai suinteresuota šiuo klausimu Ir bent jau mums tai taip pat yra puikia galimybė e, pagalvoti apie kažkokius bendradarbiavimus. Dabar dėl anglies. 80 procentų anglies yra naudojama e, elektros gamybai. Ir Kinija neketina keisti tokios proporcijos. Tad reiškia, kad po dešimties metų vis dar 80 procentų elektros būtų gaminama iš anglies, o 20 procentų iš atsinaunančių energijos šaltinių. Na, galbūt e, kažkiek elektros būtų gaminama ir iš e, brandolinių išteklių. Tačiau tai reiškia, kad e, vis dėlto anglies sunaudojimas bus didžiulis. Ir dėl tai reikštų, kad e, tai e, proporcijai pakeisti reikia taip pat daugiau ir atsinaujančių energijos šaltinių. Tačiau vis dėlto Kinijoje itin auga elektros energijos paklausa. Dėl tos priežasties proporcijos ne, nepasikeis ženkliai. Tai galbūt bus 70-30 procentų, tai yra 70 procentų elektros bus, naudo, bus pagaminama iš, elektro, iš anglies. O dabar, pavyzdžiui, Kinija turi parengusi savo pačių programą dėl 3 milijardų tonų anglies iškasimo per metus. Dabar tas skaičius sudaro 2,5 milijardus tonų per metus. Kinijos nedomina CCS technologijos, bet kyla klausimas, kokie yra ES interesai Kinijoje, ypač kalbant apie, pažiūrėjau, Envy komitetą, kaip mes galėtumėm bendradarbiauti ir imtis veiksmų. Mes negalime užkirsti kelią Kinijai gaminti elektrą iš anglies. Tad vienas iš viena iš mums gali, galimybių yra kuo daugiau aktyviau kurti CCS technologijas. Kol kas tos technologijos nėra ištirtos. Mes, pavyzdžiui, turime pasiūlymą dėl dviejų projektų, vyksta labai daug diskusijų e, komitete, tačiau tokios diskusijos yra labai svarbios. Galbūt, pavyzdžiui, jeigu mes po 10 ar 15 metų suteiksim tokias CCS technologijas Kinijai, būtų sveikintinas dalykas, nes reikia žiūrėti į ateitį. Kinija ateityje neketina nutraukti ener, elektros gamybos iš anglies. Tad kaip sumažinti tokiu atveju CO2 emisijas? Taigi bendradarbiavimas E, brandolinės energetikos rytyje taip pat yra labai svarbus, nes Kinija ketina pastatyti naujas kelias atominės elektrinės. Bet ES mes iš tiesų turime žinoti, kas vyksta toje šalyje. Kinija yra atvira bendradarbiavimui, buvo svarbus intelektinės nusavybės teisų klausimas mūsų diskusijose. E, Kinija teigiamai reaguoja į mūsų pasiūlymus, tačiau nežinau, kaip visą tai vyks ateityje. Pirmininkė, iš tiesų turiu daug ką pasakyti, bet bet kuriu atveju norėčiau padėkoti Jums už suteiktą žodį. Ačiū. Ačiū pirmininkė už informaciją sutiktą apie jūsų viešnagę Kinijoje ir už tai, kad pristatėte savo mintis dėl būsimo bendradarbiavimo energetikos srityje. Europos energetinio bendradarbiavimo istorija yra pakankamai turtinga, Euratomas, e, anglės ir plieno bendryje, tačiau po 50 metų pagaliau e, Lisabono sutartis numatė ES atitinkamus įgaliojimus šioje srityje ir jau turime energetikos komisarą. Jis yra mano šalies atstovas, žinau, kad jis e, daug dirba keliaudamas po pasaulį, ne tik po Europą stengdamas įsiaiškinti viso pasaulio poziciją dėl jūsų minėtų dalykų, minėjote Indiją, Pietų Afriką, Nigeriją, kitas kraštus ir šalis. Visiškai aišku, kad mums reikia išspręsti anglės problemą, nes angliai e, kažkada ateityje teks labai svarbus vaidmuo anglės sulaikymo ir saugojimo technologija CCS ir jos dėgymas Kinijoje yra svarbus klausimas. E, Taigi daug yra atvirų klausimų, technologijų perdavimo, e, švarių ekologinių įrengimų gamyba ir statyba. Netaikydami CCS technologijos mes turėsime daugiau CO2 išmetimų į aplinką. Taigi dabar leisime kolegoms užduoti klausimus, kadangi yra daug, prašau kalbėti trumpai. Pirmasis klaus ponas Zeberis, ačiū pirmininkė, sveikinu pirmininką Būzeką, noriu pasidžiaugti, kad jis yra dabar Europos parlamento pirmininkas ir turi darbo aplinkosaugos komiteto e, kontekste patirties. Klausimai, apie kuriuos jis kalbėjo, yra labai svarbus ES ateičiai Manau, kad aptardami šios klausimus pirmiausiai turime išsiaiškinti, būdami teisėkuros institucija, ar mums reikia naujų teisės aktų. Tai yra pagrindinis klausimas. Ir e, žvelgdamas į tos klausimus, kuriuos jis minėjo, aš asmeniškai darau išvadą, kad e, egzistuoja valstybė valstybės, kuriuose teisės aktai šioje srityje yra pakankamai toli pažengę jau ES ir dauguma jų yra tokios, todėl e, raginimas priimti naujus teisės aktus nėra šiuo metu pats tinkamiausias. Aš manau, kad įsigaliaus Lisabonos sutarčiai valstybės narės bei kitos institucijos e, nenorės priimti naujų teisės aktų šioje srityje ir taip pat jokių būdų nenorės peržiūrėti galiojančių sutarčių. Taigi dabar esame tokioje situacijoje, kuomet e, yra priimta daug teisės aktų, kurie nėra įgyvendinti, nėra perkelti, kurie tačiau suteikia mums galimybę išspręsti egzistuojančias problemas. Niekas Europoje nesiginčia dėl to, kad ilgalaikės sėkmės galime tikėtis Europoje tik tai e, turėdami ilgalaikę CO2 e, sulaikymo strategiją ir energetinio apsirūpinimo strategiją. Tie, kurie tiki, jo klimato kaitą sukelia žmogaus veikla, ir taip pat mano, kad e, ekonominėje ir politinėje plotmėje reikia spręsti anglės dvideginio išmetimo klausimus. Ir čia pagrindinė technologija yra CCS, ji jau egzistuoja, pagrindinė problema, tačiau yra ta, kad ji nėra pakankamai veiksminga. Todėl dabar e, reikia kalbėti apie energetikos hartijos klausimus ir su jais susijusius aspektus. Ir pirmiausiai turime nepamiršti energijos hartijos tinklų problemos. E, taigi, mano nuomonė, turimos priemonės jau yra pakankamos, reikia tik pasistengti, kad primti teisės aktai būtų įgyveninti ir po to galvoti, kokius naujus teisės aktus kurti, nes priešingų atveju mes nekaip atrodysime piliečių akise pirmininkas, aš siūlau pasisakymų trukmę apriboti iki dviejų minučių, kad visi galėt pasakyti. Žil Parnio dabar dvi minutės kalbės. Pone pirmininkė, tikrai džiaugiamės, kad atvykote į mūsų komitetą. Čia galėčiau pritarti mūsų pirmininkui. Uh, penk, gegužės penktą dieną mes kartu su jumis ir Žaku Deloru dalyvavome konferencijoje čia parlamento rūmose, kur visi išreiškėme savo bendrą valią sukurti Europos energetinę bendryją. O jeigu dabar mes išklausome apie tą bendrą projektą, apie tai, ką jūs pasakėte, tai kyla klausimas, ar įmanoma šita politika ir kiek ji yra įmanoma. Aš pats asmeniškai ją labai remiu. Taigi, pirmas klausimas dėl to įmanomumo. Kaip mes galėsime sukurti tam tikras ekonominės priemonės, kad galėtume finansuoti šį bendrą projektą. Tai reiškia, kad mums reikia biudžeto skirto vien energetikai. Toliau kitas dalykas. Kaip mes galėtume įtikinti visus, kad reikia bendro Europos energetinio tinklo, o ne atskirų nacionalinių tinklų, kurie egzistuoja lygiai grečiai vienas kitam. Ir trečias, ką mes galime padaryti dar daugiau. Pavyzdžiui, galbūt kartu galėtume e, pirkti dujas kad gautume, pavyzdžiui, patrauklesnės kainas. Galbūt e, taip galėtume e, taip pat susijęti energijos tiekimą Europai. Kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega, aš manau, kad Lisabono sutarties e, atitinkamas straipsnis yra nepakankamas, ypač jeigu mes norime sukurti tokią energetikos politiką apie kokią mes dabar kalbame, tai tada mums reikia naujos sutarties. Er Pone Rosbach, dėkoju. Pone pirmininkė, kad atvykote į mūsų posėdį. Dėkoju taip pat už susitikimą Šanhajuje. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie naująjį Nord Stream šiaurės rovės dujotekį, kurį tiesia Gazpromas. E, tas dujotekis bus tiesiamas po Baltijos jūrą, o, ne, o eis ne per Baltijos šalis ir Lenkiją. Taip pat norėčiau paklausti apie Kinijos energijos poreikius. Aišku, jie energiją gauna iš anglijas, tačiau dėl to e, jų energetinė situacija nėra saugi, taigi kyla klausimas, ar yra kažkokios kitokios galimybės. Yra, pavyzdžiui, bandoma įvežti daug naftos iš Irano, o tai taip pat įtakos tai, kad reikės tam tikros kitos, e, kito politinio požiūrio į sistemą Irane. Taigi, kaip Jūs vertintumėte šią problemą? Dėkoju, toliau Paul Newton. Uh, I, I should close the speakers list. We have more than we have time. Okay. Yeah. Yeah. Jau turiu pasakyti, kad kalbėtojų sąrašas yra baigtas. A. Pirmininkė, iš tiesų įdomu, ką jūs pasakėte. Aš prieš mėnesį buvau įtraukęs į delegaciją Indijoje ir e, organizavimo vizitą į Indiją, sustikome su parlamento atstovais ir ten vieną valandą e, buvo organizuotą susitikimą su Indijos parlamento atstovais e, klimato kaitos klausimais. Ir tie žmonės iš tiesų buvo geriau informuoti nei mes, nes tiesiog buvo ekspertai šios rytyje diskusijos buvo labai entuziastingos ir pabaigoje Indijos pirmininkas pareiškė, kad reikėtų organizuoti bendrą komitetą ir šiuo klausimu bendradarbiauti tarp ES ir Indijos. Na, tai yra iš tiesų puikiai idėja, tačiau kaip visą tai gyvendinti, tai jau kitas klausimas. Tad ką jūs apie tai mat, manote? Ir galbūt Pekine būtų taip pat galime sukurti kažkokį bendrą e, parlamentinį komitetą. Nežinau, kaip visą tai pavadinti, tačiau man atrodo, kad diskusijas galėtumėm pratesti taip, nes tai yra pačios svarbiausios diskusijos, kurios dabar vyksta tarptautinėje arenoje. Ačiū už šį e, pasisakymą, nes jau komiteto vardu parašiau jums laišką, kad e, klimato kaita pats svarbiausias e, dalykas mums. Ir labai svarbu, kad e, šiuo klausimu mes bendradarbiautumėm su visais partneriais tad, pasaulyje. Tad man atrodo, kad labai mm, puikus argumentas. Linda McKevin. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad atvykote į komitetą. Iš tiesų labai svarbus jūsų lyderio vaidmuo, nes. E, kyla problema, kad valstybės narės gali pasitraukti, tai yra atsisakyti savo įsipareigojimų klimato kaitos atžvilgių, tad jūs turite paspausti valstybės narės šiuo atžvilgiu. Labai turime daug teisės aktų, naujų kaip ir nereikia, tačiau man įdomu, kaip valstybės narės siekia atsinaujinančių išteklių tikslų. Kitas dalykas - kainodara. Jūs sakote, kad energetika turi būti pigi, bet mums reikalinga tvari energetika nes prisimenu, kad buvo per mažai investuojama į tokius atsinaujančius energijos šaltinius, o tai turėtų būti prioritetas. Pavyzdžiui, JAV, pažvelkite, dabar jie moka e, kainą dėl investicijų trūkumų. Ir iš tiesų, aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte dėl CCS technologijų Europos Sąjunga iš tiesų gali investuoti, priversti komisiją investuoti, jau komisija skyrė pinigų pilotiniams projektams, tačiau iš tiesų labai sunku kartais panaudoti skiriamas lėšas. Jūs esate Europos parlamentas pirmininkas ir man atrodo, kad E, jūs e, susirūpinsite, kokį e, anglies pėtsaką palieka šios institucijos. Aš, pavyzdžiui, šalu posėdžių salėse, nes pernelyg aktyviai veikia kondicionavimo sistema. Ir iš tiesų nereikia, kad veiktų tokia sistema visą laiką. Galbūt vasarą galėtume atidaryti langus. Tačiau iš tiesų žmonės visą laiką e, sprendžia apie mūsų darbus iš to, kaip mes elgiamės Europos parlamente, tad iš tiesų šioje srityje galėtume padaryti dar daugiau. Mes e, pakvietėme generalinį sekretorių, kad jis e, pateiktų informaciją apie mūsų pastatų valdymo sistemą, tad jis turėtų pasirodyti. Ponas Arsenis, ačiū pirmininkė. Ačiū už pristatytą informaciją. Man atrodo, kad veiksmai šioje srityje gali būti labai svarbus. Norėčiau pri, e, papildyti ponę Lindą Makavan, kad iš tiesų yra nusibriežti tikslai sumažinti CO2 emisijas 20 procentų ES lygmenių. Mes galime padaryti daugiau, nes, pavyzdžiui, Kopenhagos susitikimas iš tiesų buvo nesėkmingas. E, siekiant kovoti su klimato kaita. Na ir kaip buvo pasakyta, mes iš tiesų turime siekti 30 procentų CO2 emisijų sumažinimo ES. Kaip ir pasakė kolega, jau dabar institucijos sumažino emisijų skaičių 30 procentų, tačiau galbūt galėtumėm padidinti šį tikslą. Na, gal galima imtis daugiau veiksmų ir parodyti pavyzdį kitoms valstybėms narėms, kad jos aktyviau dirbtų. Man atrodo, 50 procentų anglies pėtsakas, jo sumažinimas galėtų būti puikus signalas valstybėms narėms. Ir kaip e, pasakė, aš 2-3 mėnesius gyvenau viename viešbutyje šalia Europos parlamento. Ir pastatas buvo apšviestas ir dieną, ir naktį. Ir man atrodo, kad iš tiesų, e, kalbu apie Europos parlamento pastatą, tad iš tiesų mes galime imtis daugiau veiksmų, kad e, sutaupytumėm daugiau energijos, nes e, žmonės sužinodami, kaip mes švaistame energiją, iš tiesų e, sunerimsta. Ačiū. Mario Pirello, prašom. Grazie, Presidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti tiek už vakar dienos dalyvavimą pirmininko Buzeko kitų komitetų posėdžiuose, tiek už tai, kad atvyko šiandien. Dėkoju už tai, kad jis kalba apie gyvybiškai svarbes temas mūsų kasdieninėme gyvenime. Vakar negalėjau jo girdėti tiesiogiai, tačiau žinau, kad e, jis e, turi sukaupęs nemažai patirties šioje srityje, nes penkerius metus dirbo aplinkos komiteto nariu. Norėčiau pritarti parlamento pirmininkui kuomet jis teigia, kad Europa gali įveikti ekonominę krizę, kurdama alternatyvius, ilgalaikius ir ekonomiškai prieinamus, ne per brangius energijos išteklius mums reikia ieškoti naujų kelių, mažinant išlaidas energetikai. Tai būtų naudinga visiems, taip pat yra svarbu, kad mes taupytume energiją. Egzistuoja labai daug būdų ir galimybių energijai taupyti. Šiandien ryte girdėjome informaciją apie vieną mokyklą Šiaurės Italijoje, kurios mokiniai parengė tam tikrą modelį, kurį būtų galima pritaikyti ir kitose regionuose ir tokiu būdu šiuo modeliu, šiuo modeliu vadovaudamėsi galėtume sukurti Europos energetinę bendryją. Noriu todėl jūsų paklausti, pirmininkė. Yra labai sudėtinga suprasti visas 27 valstybės narės, tačiau kokius galėtumėte mums e, terminus dabar e, pristatyti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją tačiau kalbėtas susiklausė, kada bus, e, kada e, bus sustabdyta klimato kaita, ponas Lyze. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pirmininkė Buzekai, kad atvykote. Aš norėčiau du klausimus užduoti dėl Kinijos ir Manau, kad nereiktų suplakti Kinijos su kitomis kylančios ekonomikos šalimis į vieną krūvą. Mums svarbu, kad tarptautinis darybų procesas vyktų teigiamoje dvasioje ir kartu su kitomis kylančios ekonomikos šalimis turėtume daryti ir JAV, ir kaip jau Kopenhagoje išaiškėjo, Kinija sugebėjo patraukti į savo pusę Braziliją ir Meksiką ir šis klausimas yra labai svarbus ne tik kalbant apie klimato kaitą, tačiau ir apie būsimą pasaulio sandarą. Nesvarbu, kad tos valstybės kylančios ekonomikos visos kartu nesusivienytų prieš mus. Prieš kelias dienas Europos Latino Amerikos parlamentinėje asamblėjoje buvome sustikę su uh, Latino Amerikos regiono parlamentarais ir jie yra labai suinteresuoti, kad dėrybos Kankune arba vėliausiai Pietų Afrikoje baigtųsi sėkmingai. E, todėl mes kartu su Brazilija, Meksika, Pietų Afrika turėtume bendrai spausti Kiniją ir aš jau e, pateikiau, perdaviau atitinkamą pasiūlymą mūsų pirmininkui Jo Laininui nusiųsti delegaciją, kurią sudarytų Meksikos, e, pavyzdžiui, atstovai, kurie apsilankytų JAV ir Kinijoje. E, ir kartu su kitomis šalimis kylančios ekonomikos pabandytų padaryti JAV ir Kiniją atitinkamą įtaką, kad šios pakeistų savo poziciją. Taip pat e, noriu paminėti e, žudimus, kurie yra vykdomi Kinijoje siekiant pasinaudoti žmonių organus, organais transplantaciją. Ar turėjai galimybę šį klausimą aptarti su Kinijos atstovais? Vitorijo Prodė dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat parlamento pirmininkui, ponui Buzekui. Puiku, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Iš tiesų dabar yra labai aktuolus laikotarpis. Gegužės pradžioje aš pats lankiausi Kinijoje ir netgi turėjau galimybę susitikti su Kinijos premjeru. Tame pokalbėje jisai pasakė, kad CCS technologijoms e, bus. Pa dėl tų technologijų bus uždarytos senos anglies e, gam, elektrinės, dėl to, kad yra atsirado naujos technologijos. Taigi mes galime kalbėti apie kažkokius bendrus sąlyčio taškus ir manau, kad Europa turėtų būti aiškiau matoma, turėtų uh, pateikti atitinkamus pasiūlymus, ypač kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą. Iš tiesų mes Kopenhagoje pasirodėme. Prastai, o tai buvo labai svarbus įvykis tam, kad į mus žiūrėtų rimtai, uh, mes turėtume kiek įmanoma greičiau parengti atitinkamą programą ir e, kovoti su, e, e, su esamomis problemomis, būti ryštingi, ypač kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. McKinsey pranešimas yra labai svarbus šiame kontekste. Visą tai įmanoma padaryti, tik mes turime veikti kiek įmanoma greičiau. Be to, tai galėtų turėti anticiklinį poveikį pa, taip pat padėti pas, pa, pagyvinti ekonomiką ir padėti nugalėti krizę. Taigi mes turime rimtai imtis konkrečių veiksmų. Tai yra esminis dalykas tam, kad į mus pradėtų žiūrėti rimtai į mūsų bendras pastangas. Dėkoju, Mikhail Tremopolus. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkų už tai, kad atvyko į komitetą. Diskusijos labai svarbios ekonominė prasme, ko mums reikia. Mums reikia į priekį žvelgiančių politikų, kurios taip pat būtų ekologiškos. Visos tos diskusijos dėl Kinijoje šiek tiek yra hipokritiškos, nes kalbant apie mūsų interesus, ko mes siekiame kartais, tai yra E, naudos savo. Pavyzdžiui, kalbant apie 20-ųjų metų e, tikslus, kalbant apie CO2 emisijų sumažinimą 20 procentų, siekiančių tikslų reikėtų taip pat atsižvelgti ir į energetikos sutaupimą ir, pavyzdžiui, trečiųjų šalių veiksmus. Tarkim, tai, kas daroma Turkijoje. Europos Sąjungoje mes iš tiesų turime siekti, kad energetika iki 20 iki 50 metų būtų gaunama tik iš ekologiškų išteklių, atsinaujinančių išteklių, žemės ūkio, E, ūkis turėtų būti efektyviau administruojamas. Na, negalime kalbėti kol kas apie ekologiškas, e, ekologišką elektros tiekimą, bet reikėtų keisti egzistuojančių modelį, kuris dabar yra vienas ES ir reikėtų būti keičiamas reikėtų keisti mūsų vartojimo įpročius, keisti vartotojų mentalitetą pačioje ES, kad mes galėtumėm vaidinti lyderio vaidmenį ateityje. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, sako ponas Rosi, norėčiau papildyti kolegą, kuris pasakė, kad e, skundėsi pernelyg intensyvę E, kondicionavimo sistema ir kad reikia taupyti lėšas ir taip toliau. Norėčiau tam pritarti. Norėčiau padėkoti e, prezidentui Buzekui už jo pasisakymą ir dėl to, kad reikia kurti Europos energetikos bendryje. Mes tiesiog galime pritarti tam, ką jūs pasakėte ir parašėte. Europos Sąjunga turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, ypač tokioje jautroje srityje. Ačiū už tą informaciją, kurią jūs pasakėte apie Kiniją. Akivaizdu, kad Kinija neturi ketimų ateityje sumažinti CO2 dujų emisijų ar anglies sumažinimą. Tačiau, e, kad kadangi kyla energetikos e, poreikis, tos, e, tų išteklių naudojimas tik tai padidės. Mano manimu būtų teisinga numatyti tam tikrą anglės mokestį prekiams, kurios yra importuojamos iš e, šalių, kurios nesilaiko aplinkos auginių reikalavimų. Nekalbu šiuo atveju tik tai apie Kiniją, bet ir apie kitas šalis. Tad ką Jūs manote, E, tie tokiom šalims įvesti anglies e, mokestį. Dar vienas dalykas. Na, kiek jūs mus pasakėte, ar teisinga, kad kova su klimato kaita turi būti visą laiką ant ES pečių? Ar mūsų visos tos pastangos neturėtų būti papildomos ir uh, didžiųjų teršėjų, trečiųjų šalių, nes e, prisimenu, kokį dokumentą parengė Europos parlamentas, kuris buvo pristatytas Kopenhagoje. Ten buvo sakoma, kad ES turėtų būti, e, daryti investicijas, tačiau taip, tas pačias investicijas turėtų daryti ir trečiosios šalis. Ačiū. Karin Karenbach, dėkoju ponė pirmininkė. Pone parlamento pirmininkė, šiandien jūs kalbėjote apie Kiniją, apie naujasias technologijas ir brandolinės jėgainės. Norėčiau užduoti klausimą e, apie brandolinę energinę, turėtų būti, kuri turėtų būti statoma už 116 km nuo vienos. Ir ten bus naudojama ne moderni technologija, o 80-mečio technologijos. Austrija iš tiesų daro viską, kad būtų uh, kovojama su, ta brand, e, su, su tos jėgainės statyba, tačiau atrodo, kad, mūsų, kad nepaisoma yra mūsų interesų, mūsų piliečių interesų ir viskas e, priklauso nuo Slovakijos atitinkamų institucijų sprendimo. Ir e, Austrijos vyriausybė jau kreipėsi į komisiją ir mes norėtume paprašyti ir jūsų, ponė parlamento pirmininkė, kad jūs taip pat palaikytumėte mus ir kad nebūtų e, plečiama ta elektrinė ir kad padarytume viską, kad Europa atsisakytų energetikos. Toliau Radvilė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. E, Gerbiamas prezidentė, labai malonu, kad jūs šiandien čia ir ačiū už pristatymą šitos svarbios iniciatyvos, kas mums visiems yra europiečiam labai svarbu. Žinoma, energijos tinklai, jungtis, ypatingai kalbant apie Baltijos valstybės, nuodamas į progą norėčiau pabrėžti jų situaciją ir, žinoma, yra tam tikri politiniai dalykai, yra ir, ir tam tikri uh, papildomi e, finansiniai resursai ir manau, kad e, dėmesys turėtų būti skiriamas, kalbant apie atsinaujinančius, ne vien tik tai vėjui ar CCS, kaip, kaip dabar yra taip kažkokia bendra tendencija, bet daugiau ir a, e, kitiem atsinaujinančios energijos šaltiniams. Bet visgi man būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kad iki šiol ES nėra uh, sistemos, kaip užtikrinti nepriklausomą poveikio aplinkai vertinimą. Turiu minti ne vien tik tai tam tikrus projektus valstybėse narėse, bet ir tarptautinius projektus. Ir kalbant apie e, Baltijos jūros regione vykstančius energetikos projektus ir kalbant e, apie bes, besiribojančius ES valstybių e, teritorijose vykdančius taip pat energetikos infrastruktūros projektus. Taigi labai būtų įdomu sužinoti jūsų požiūrį dėl nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimo sistemos sukūrimo. Ačiū. Thank you very much. 13 interventions. You see there's a big engagement. Uh, I don't know how you... Ačiū labai už visus užduotus klausimus. Nežinau, kaip per penkias minutės jūs sugebėsite juos visus atsakyti, tačiau pamėginkite. Yra dvi galimybės atsakyti bendrais brožais arba tiksliau Aš pamėginsiu 20 e, sekundžių arba 30 skirti kiekvienam klausimui, turint omenyje, kad laiko liko nedaug. Kolego Zėberio pirmasis klausimas. Ar mums reikia naujų taisyklių? Lisabono sutartyje yra parašyta apie solidarumą energetikos srityje, kitose sutartise taip pat. Taigi e, svarbu paminėti energetinį solidarumą, tačiau ne viskas yra parašyta sutartise. Tas pats taikomas taip pat ir mūsų tarp instituciniams tarpusavio santykiams, tarp tarybos komisijos, e, nacionalinių parlamentų e, tarpusavio santykiai nėra tiksliai apibrėžti. Ir e, lygiai tas pats galioja būtent ir šiam klausimui. Mums reikia įgyvendinti tai, kas bendrais bruožais yra parašyta Lisabono sutartyje. Reikia e, įgyvendinti arba patikslinti 3, 4, 5 svarbiausius aspektus e, energetikos srityje. Kolegos Parnio klausimas dėl finansavimo taip pat e, yra labai svarbus. Mes turime apsispręsti dėl savo prioritetų, turime apsispręsti dėl sričių, kurias e, finansuosime prioritetinę tvarką prieš pradedant diskusijas dėl e, biudžeto. Taigi reikia jau mums apsispręsti dabar, galbūt ir ne jeigu priimsime atitinkamą politinį sprendimą valstybėse narėse, nuo kurių apsisprendimo viskas ir priklauso. To turime nepamiršti. Vieningoje rinka 9 ir 10 dešimtmetyje. Tai buvo sėkmės istorija dėl to, kad valstybės narės šią idėją pritarė. Valstybės narės norėjo vieningos rinkos, todėl e, ir nutarė ją sukurti. Taip pat svarbus yra ir atitinkamas nusistatymas iš Europos parlamento narių pusės. Pavyzdžiui, bendri moksliniai tyrimai. E, kaip dėl jų apsispręsti, mes visi norime e, pigios e, energijos, tam reikalingos naujos energetinės technologijos, o tam reikalinga labai daug pinigų. Ar mes norime tos pinigus išleisti kartu ar atskirai visose valstybėse narėse? puikiai žinome, kad bendrai galime pasiekti didesnės pridėtinės vertės ir septintoji mokslinio tyrimo pagrindų programa bei busimoji aštuntoji gali prie to prisidėti energetikos ir tie reikia apsispręsti, ar mes to siekime. Tai yra bendro pobūdžio atsakymas ir tai yra diskusijų pradžia. Prieš dvi dienas lankiausi įtrio komitete, dabar lankausi jūsų komitete, taigi diskusijos tik prasideda Ir dabar pristatau politinį idėją, noriu išgirsti jūsų nuomonę apie ją, kalbant apie Kiniją. Kolega klausė apie tai, kaip spręsti klimato kaitos ir e, anglės e, sulaikymo ir saugojimo klausimus anglės dvideginio santykiuose su Kinija dėl bendradarbiavimo tarp Kinijos ir Irano. Aš nekalbėjau apie tos, tokius specifinius klausimus su kitų valstybių atstovais, ypatingai e, naftą išgaunančiomis šalimis. Senas punktas mes kalbėjome apie Iraną, tačiau daugiausiai kalbėdami apie saugumo klausimus ir Kinija galiausiai yra linkusi pritarti uh, jungtinių tautų Irano atžvilgių siūlomoms sankcijoms. Mes apie tai kalbėjome su Kinijos pareigūnais, tačiau nekalbėjome apie e, Kinijos ir Irano tarpusio santykius e, energetikos kontekste dėl Indijos. Puiki yra jūsų idėja E, ir pasiūlyt ir pritarčiau šiam jungtinio komiteto tarp e, Indijos, JAF ir ES sukūrimui. Tačiau turime pripažinti, kad tokio pobūdžio institucijos e, su, pavyzdžiui, Kinija neturėtų didelės įtakos priimant sprendimus. Tuo tarpu Indija yra didžiausia pasaulio demokratija. Todėl labai palaikau šią idėją ir dėkoju Jums už pasiūlymą. Paskutinis klausimas buvo ponios Makevan. Aš pritariu jūsų mintims dėl darybų, tai yra darybų kampanijos, dėl darybų eigos ir dėl to, kaip turime pristatyti savo pozicijos dėl klimato kaitos. Noriu pasakyti, kad iš Kopenhagos susitikimo tikrai buvo daug tikimasi ir e, Kopenhagoje pasiektas susitarimas yra tikrai minimalus, todėl turime ir toliau išlaikyti tą diskusijų pasiektą lygmenį per būsimas darybas ir e, stengtis pasiekti užsibrėžtų tikslų kankūnę ir noriu Jums pasakyti, kad kitas žingsnis bus lygiai toks pat sunkus, tačiau turime prisimti savo lyderio vaidmenį ir kaip Pieteris Lyzė prieš kelias minutės pasakė, turime sutelkti pastangas su kitomis šalimis, suvienyti pastangas su kylančios ekonomikos šalimis ir ne skaldyti likusio pasaulio. Turime kalbėti su JAV, su Kinija. Šios valstybės nėra linkusios labai smarkiai pasirašyti šio susitarimo, o tai yra mūsų pagrindinis tikslas - privalomas susitarimas. Todėl turime stengtis išspręsti kelias svarbiausias problemas. Tai yra pristaikymo prie klimato kaitos fondas. Turime palaikyti e, šią idėją, kuri bus, būtų priimtina kilančios ekonomikos šalims e, miškų naikinimo, kovos su miškų naikinimo problema taip pat yra labai svarbi ir jos sprendimas, jeigu sugalėtume, sugebėtume susitarti dėl uh, pasikeitimo technologijomis nustatytume jų perdavimo taisyklės. Taigi technologijos, e, pristaikymas prie klimato kaitos ir kova su miškų e, nykimu. Manau, kad be tokių smulkesnių susitarimų dėrybų pradžioje mes tikrai nesugebėsime arba sunkiai sugebėsime pasiekti galutinio susitarimo. Pritariu viskam, ką jūs sakėte, tačiau puikiai žinau, kaip sunku to pasiekti, ponė e, Heidegard, kuri mums atstovauja vykstančiose diskusijose, taip pat nėra, netrykšta optimizmu. Aš taip pat nesu 100 procentų optimistas, tačiau 90 procentų e, galbūt. CCS technologijos e, CO2 iš metalų mažinimas. Šitus klausimus būtina svarstyti ir toliau. Kitas klausimas dėl 20 procentų CO2 sumažinimo e, ir dėl EMAS veiklos Europos parlamente. Galbūt mes turėtume įtraukti penktąjį punktą į Europos e, energetinės bendrijos įstatus. Tai yra būtų punktas pakeisti savo elgseną, pakeisti savo bendruosius įpročius, pavyzdžiui, judėjimo įpročius miestuose, labiau naudoti dviračius kaip transporto priemonės. Reikia kalbėti apie egzistuojančius teisės aktus, geresnių gyvendinimą dėl e, energetinių tinklų kūrimą, e, mm, e, bendrą energijos išteklių pirkimą ir taip pat, kaip jau minėjau, reikia pagalvoti apie būtinybę pakeisti savo gyvenseną dėl klimato kaitos ir valstybių narių. Savime suprantama, viskas priklauso nuo jų laikysenos ir pozicijos. Nes valstybės narės yra suverenios nepriklausomos priimant sprendimus, tačiau e, ministrų taryba ir ypatingai vadovų taryba, kurios vaidmo šiuo metu yra smarkiai padidėjęs, kadangi Turime vadovų tarybos pirmininką, poną Van Rompuy. Kaip minėjo ponia Makevan, be valstybių narių paramos mes nieko nesugebėsime pasiekti, gyvendindami savo užsibrieštus tikslus mažinti CO2 20-30 procentų ateityje. Ir taip toliau Petris Lyze. Savo pasisakymę minėjo daug dėmesio skiria Kinijai. Kinė teigia, kad Kinė yra besivystanti valstybė, neišsivyšiusi, todėl jai reikia paramos ir todėl ji negali sustabdyti CO2 emisijų. Kinai teigia, kad mes lauksime, kol uh, mūsų CO2 emisijos vienam gyventojui pasieks tą patį lygį kaip jūsų valstybėse, tai reiškia lauksime dar 20-30 metų. Uh, Pažvelkite visus statistinius duomenis, taigi diskusija su Kinė yra labai sunki ir sudėtinga šiuo klausimu. Ir Peteris taip pat klausė, kaip reiktų dėrėtis su Kinė ir siūlė atitinkamus darybo būdus. Aš pritariu jo idėjai žmogaus teisų klausimai Kinijoje, aš juos kėliau visose susitikimuose, išskyrus diskusijose su ministrais, nes su jais aptariau klimato kaitos ir energetikos klausimus, kurie buvo labai specifiniai. E, e, o su visais kitais pareigūnais, su kuriais sustikdavau, visą laiką kalbėdavomės apie žmogaus teisų klausimus. Aš lankysiuos žmogaus teisų pakomitetyje ir uh, uh, pristatysiu jiems savo susitikimų ir pokalbių rezultatus, nes puikiai žinote, kad čia klausimai žmogaus teisų pakomitečių, užsienio reikalų komitete yra labai svarbus. Kitas klausimas buvo Viktorijo. E, dėl efektyvumo, dėl įvairių programų Kinijai. Na, atsiprašau, Viktorijo, kreipiuosi į Jūs. Uh, Na be abejo, mes galime kalbėti apie kitus tikslus ir e, vystyti atsinaujančius energijos šaltinius. Na, tai taip pat užtikrintų ir energetinį saugumą, ne tik kovą su klimato kaita. Ir labai svarbu, kad šie klausimai buvo, būtų aptariami su Kinija. Tačiau tik jeigu mes suteiksime jiems e, technologijos ir neprašydami už tai kažkokios finansinės kompensacijos. Pavyzdžiui, jeigu mes jiems suteiksime CCS e, technologijas galbūt e, po dešimties metų, tačiau pradžioje jas reikia įvertinti, nežinome, ar jos yra veiksmingos Europos Sąjungoje. Taigi, toliau kitas kolega pasakė, kad nereikia Kinijai duoti technologijų, jeigu Kinija už tai nesusimoka. Na, apie tai reikėtų pagalvoti. Jeigu mes e, teiksime tas technologijas Kinijai nemokamai, tas mūsų CCS technologijas, kažkokias e, veiksmingas technologijas, kurios yra labai svarbios tiek kalbant apie energijos gamybos procesą, tiek e, kalbant apie e, elektrinių, e, kurios yra, kurios, kuriuose naudojama anglis. Jeigu, pavyzdžiui, bus pritaikytos tam tikros, tam tikros technologijos, emisijų iš metalų e, kiekis iš tiesų sumažės. Tad kyla klausimas tiesiog, kaip panaudoti mūsų tas technologijas. Viktorija, jūsų pastabos yra labai svarbius, taip pat ir tai, kas viskas, kas čia buvo pasakyta. Toliau buvo dar vienas klausimas. Gerbiama e, kolega, neprisimenu jūsų vardo. Uh, dėl 20 metų strategijos, 50 metų strategijos, dėl biomasės. Iš tiesų labai svarbus dalykai. Šie klausimai turėtų būti sprendžiami, kuo galima greičiau. Ir būtent tai yra, ko mums reikia ES. Reikia technologinių iniciatyvų, nes reikalingos didžiulės technologijos ES, tačiau tam reikalingi ir milžiniški pinigai kad jūsų visi pasiūlymai būtų įgyvendinti ir turėtų pridėtinę vertę Europos Sąjungai. Toliau bendras modelis Europai, taip mes apie tai kalbame. Toliau kolega Rosi. Visų pirma, norėčiau padėkoti už jūsų paramą. Na, jūs uždavėte klausimą vėl apie Kiniją, ar mes turėtumėm parduoti technologijas, ar tai jas, padav, apie, ar jas padav, pavadovanoti. Tačiau tai yra klausimas. Ir Kinija, ką sakė, ji pasakė, kad mes esame besivystanti šalis ir mes nesame įpareigoti sumažinti CO2 emisijas. Atsinaujančius energijos šaltinius mes vystome tam, kad užtikrinam energetinį saugumą. Tai taip pat kyla problemų ir dėl PPO taisyklių tai yra pasaulio e, prekybos organizacijos. Kai dėl anglies pėsako mokesčio, na, galėtumėm apie tai pagalvoti, nes, pavyzdžiui, jau e, Prancūzija yra iškėlusi tokią, tokį pasiūlymą apmokestinti importuojamas e, neekologiškas prekes. Toliau dar vienas klausimas, ponia Karinbach kalbė apie branduolinį. Branduolinius klausimus, žinote, kad valstybės narės e, skirtingai žvelgia į tą klausimą ir dėl tos priežasties negaliu atsakyti į šį klausimą. Ir negaliu atsakyti netgi apie konfliktus tarp valstybių narių, dėl tos priežasties diskusijų šio klausimu netesiu. Mm, toliau buvo kalbama apie Baltijos regioną. Na, iš tiesų tai taip pat yra susijęs su Europos energetikos bendruome, bendryje. Kai kuriuose ES dalyse, pavyzdžiui, pietryčiuose, pietvakariuose, na galbūt taip pat ir centrinėse, rytų Europos dalyse, jos kaip ir salos. Kai kurios šalis gali būti prilyginamos saloms, dėl tos priežasties reikalingas bendradarbiavimas, jungtis reikalinga taip pat parama e, energetikos efektyvumui užtikrinti, e, atsinaujančiams energetikos šaltiniams vystytis ne tik tai šiuose šalyse, bet visoje Europos Sąjungoje. Tad tik dabar kai kuriuose šalyse yra įgyvendinami labai svarbus ir geri projektai. Bet galiausiai, kaip jau sakau, viskas priklauso nuo valstybių narių. Bet kokios diskusijos, kurios kurios vyko su kai kuriomis valstybėmis narėmis, aš jų aplankiau 14. Ir tai buvo vienas iš e, klausimų, kuriuo bendravau su jomis. Kalbėjau apie bendratarbiavimą, e, pinigus e, tyrimui. Ir dėja, nebuvo nei, gerai, kad nebuvo nei vieno neigiamo atsakymo. Visi tam pritarė. Uh, Arba teigia, na gerai, pasižiūrėsime, iš principo gera idėja, tačiau pažiūrėsime, kaip visą tai galėtų būti gyveninta praktikoje ateityje. Mums reikalinga parama per nacionalinius parlamentus. Ir jeigu jūs sutinkate su ta bendra idėja, mes iš tiesų galėtumėm įgyvendinti šį projektą. Nes mes turime pateikti pasiūlymą dėl, vis, dėl visko. Detalės dar nėra paruoštos, jos yra aptariamos su jumis, nes apskritai šios, tai yra antros diskusijos šio klausimo. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams, nes jie jau 10 minučių dirba ilgiau nei numatyta. Dėkoju visiems dalyvausime diskusijose. Pirmininkas, ačiū Europos parlamento pirmininkui. Iš tiesų Labai malonu žinoti, kad jūs esate atsidavę šiems klausimams, kurie labai aktualūs mūsų komitetui. Taip pat e, ta informacija, kurią jūs pateikėte mūsų komiteto nariams, jie galėtų jai pritarti. Kitas mūsų posėdis e, bus e, Birželio 21 dieną. Posėdis baigtas.